Good morning, colleagues, and it's nice to see you, all of you. Welcome back. Sveikas kolegos, malonu visus jūs matyti, sveiki susirinkę pavasaros. Noriu pasisveikinti ir su nauju mūsų komiteto nariu Romijo Francijų žaliųjų frakcijos, kuris čia dirba vietoje Jano Olbrichto. Darbo tvarkės tvirtinimas, jei niekas neprieštarauja darbo tvarkį, laikysime ją patvirtintą trumpų pranešimų keletas prieš perėdami, prieš perėdami prie konkrečių klausimų. Visų pirma, įvykusių posėdžių protokolo tvirtinimas 27-28 lapkričio, e, spalio 19, rūpiučio 31. 21-22 birželio kalbinis režimas, vertimas yra visomis kalbomis išskyrus latvių, kroatų ir airių. Toliau koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. E, pranešėjų nuomonėms renkti skirimas. Bar Barbara Spinelė iš GUE frakcijos skiriama e, pranešėja dėl nuomonės, dėl pasiūlymo primti e, par, reglamentą dėl e, kaiminystės vystomojo tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Peros tai tik vienas e, sprendimas, kurį turime tvirtinti. Toliau e, pranešimas dėl deleguotojų ir gyvendinimo teisės akto. Aktų. 2016 e, Liepos 17 Libės sekretariatas išplatino komisijos deleguotą į reglamentą dėl ES reglamento numeris 515 2014 E, papildymo dėl <clears throat> papildomos finansavimo sistemos, e, iš, papildomų finansų skirimo šias biudžeto e, įėjimo ir išėjimo sistemų įgyvendinimui. <clears throat> Parlamentas turi du mėnesius atlikti patikrą. Ir šis patikros laikotarpis prasideda rugsėjo 13. -ąją šie dokumentai jums buvo išsintinėti rūpiučio 24. Libe komitete e, buvo nus, nu, yra nustatyta e, data, iki kurios reikia atsiųsti pasiūlymus dėl rezoliucijos šią temą ir tai yra rūpiučio 30 vidurdienis. Jeigu norite paprieštarauti, E, taip pat atsiųskite savo pasiūlymą. E, rūpiučio 10 Libės sekretariatas išsiuntinėjo tarybos sprendimą dviem mėnesiais pratesti laikotarpį, per kurį galima patikti prieštaravimą dėl komisijos deleguotojo reglamento, e, dėl reglamento 514-2014 papildymo, dėl valdymo ir kontrolės įgaliojimų atsakingų institucijų e, susijusių su e, auditą atliekančių e, institucijų statusu ir prievolėmis. Peržiūros laikotarpis šio pasiūlymo yra du mėnesiai. Jeigu kas nors norėtų paprieštarauti, terminas suėjo rūpiučio 27-ąją. 21 rūpiučio komisija patvirtino naują deleguotojosios teisės aktą, kuriuo keičiamas e, 2016-1625 e, e, reglamentas, kuriuo papildomas, e, papildoma direktyva ir įtraukiam, Pakistanas įtraukiamas į pri, priedo pirmajame punkte esančią lentelę. Jūs gavote šiuos dokumentus rūpiučio 24-ąją. Parlamentas turi vieną mėnesį, per kurį gali pat, pareikšti prieštaravimą, jei pagidauja. Ir nustatyta data yra rugsėjo 7-ąją. Toliau korrigendumas dėl e, dele, deleguotosios teisės akto. Rūpiučio 28-ąją komisija perdavė E, komisijos deleguoto reglamento korigendumą e, dėl 514-2014 e, reglamento dėl valdymo ir kontrolės prievolių paskirimo atsakingoms institucijoms. Pag, remiantis tuo perdotų dokumentų metu e, esminių klaidų nėra, jos nėra taisomos, e, tik tai yra koregavimų čekų ir kroatų kalbomis. Įgyvenimo teisės aktai. Rūpiučio 9-ąją parlamentas gavo komisijos įgyvenimo dėsimo sprendimo projektą, e, numatantį priemonės dėl e, asmenų sąrašo sudarimo susijusios su atvykimo ir išvykimo sistema. Jos tikslas E, kaupti ir e, registruoti duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, kurie atvyksta į ES valstybės narės. E, duomenys renkami teisės saugos sistemų veiklos tikslais. Šio pranešimas apie šio gyvendinimo e, akto gavimą buvo e, išsiuntinėtas Libe nariams rūpiučio 24-ąją. Jeigu nariai norėtų paprieštarauti e, dėl šio teisės akto, informuokite sekretoriatą iki rūpiučio 30-osios vidurdienio. Ir šiandien balsavimas mūsų komitete prasidės 9 val. 20 min. ir prašau visų e, pasirūpinti balsavimo kortelėmis. Tai tiek e, perskaičiau visą sąrašą gana sudėtingų pranešimų, dabar linksmėsni dalykai. Ir šio ryto darbo tvarkėje kolegos. Pirmas punktas - Libe misijos Bulgarijoje. Frontex bendros operacijos inspekt, e, peržiūra. Ta e, misija įvyko šių metų vasario 12-14 dienomis. Marija Veržyje pristatys šią temą. Ačiū pirmininkė, kiek suprantu, man, man penkios minutės skirtos, ar ne? Taip, Bulgarijoje buvome išvykę į misiją kartu su Bulgarijos uh, vadovybę stebėjome misiją. Tai yra Frontexo mandato pokyčių tasa. Jie prasidėjo 2016 metais Bulgarijoje. Kaip žinia, aš norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui, konkrečiai Katrin Huber, už e, visą jos atliktą darbą ir pagalbą, nepaisant visų skirtumų ir reikalavimų. Taip pat norėčiau padėkoti visiems politiniams patarėjams, Sebastian Mirjant, Kristian Panajota, už jų pagalbą labai naudinga. Šios misijos tikslas buvo e, patikrinti, ar bendradarbiavimas tarp Frontexo ir Bulgarijos valdžios institucijų vyksta tinkamai. Mes tikriname, ar visų teisės aktų tinkamai yra laikomasi, o ne vien tik tai kontrolės nuostatos prie sienos yra gyvendinamos. Konkrečiai mes e, norėjome pasižiūrėti, ar visos pagrindinės teisės yra gerbiamos. Ir beveik visi, tiksliau visi misijos dalyviai mano, kad e, šie du aspektai glaudžiai susiję ir kad Frontexo vaidmuo yra įgyvendinti visus teisės aktus. Sofijoje susitikome su pirmininkė Eliana Jotova tiksliau prezidente, mūsų buvusią kolegą, taip pat vidaus reikalų, su vidaus reikalų ministru susitikome, susitikome su e, Bulgarijos valdžios institucijų atstovais, konkrečiai tų institucijų, kurios atsakingos už sienų e, apsaugą, taip pat Bulgarijos, Graikijos e, ir kitų pasienio organizacijų atstovais susitikome, pilietinės visuomenės, NVO atstovais, taip pat kapteno Grevo poste apsilankėme, kuris yra pagrindinis ES išorės sienos pravažiavimo punktas. Taip pat e, buvome nuvykę į pasienį e, su Turkija, kur buvo e, vadinamoji laikinoji priemonė, tai yra siena na ir Bulgarijos valdžios institucijų e, atstovų dėka apsilankėme Liubineve, e, užsieniečių sulaikymo centre, kuris buvo pastatytas 2011 metais. Norėčiau padėkoti Bulgarijos valdžios institucijos atstovams, visiems mums priėmusiems asmenims už e, dialogą, už įvairovę E, žmonių, su kuriais susitikome, taip pat ir hierarchinė įvairovė, tikrai e, su daug įvairiausių profilių žmonių susitikome tiek pasienyje, tiek užsieniečių sulaikymo centre, Liubinėse. Manau, kad bendrai paėmus e, misijos rezultatus galima būtų vertinti teigiamai. Na ir visi mūsų partneriai pabrėžė pridėtinę vertę, kurią teikia, bendradarb, teikia bendradarbiavimą su Frontexu. Mes išgirdome daugybę atsakymų į savo klausimus, nepaisant to, kad į kai kuriuos dar nėra iki galo atsakyta. E, išgirdome ir tokių nekonkrečių e, atsakymų, bandymų vengti. Taip pat buvo atsakyti į mūsų klausimus. Dabar kas e, dėl asmenų perinančių sieną ir negražinimo principo. Dėl e, smurto atvejų tokiuose situacijose e, vyriausybės atstovų atsakymai mūsų iki galo netenkino. Aš mm, nemanau, kad per tokį trumpą laiką, per kurį vyko misija, įmanoma suvokti, kokia iš tikrųjų yra situacija. Be to, mums kilo klausimų dėl asmenų, kurie yra įstrigę prie sienos ir sulaikyti tiesiog 24 valandas, valandas prie sienos. Per tą parą yra tikrinama jų tapatybė mums kila klausimų dėl tų žmonių, kurie prašo prieglošio ir kiek iš jų gauna, bet to dar Mes norėjome sužinoti, kokia yra sulaikymo centras esančių žmonių e, padėtis, ypatingai kai sprendimas jų atžvilgių priimamas. Na, o kas dėl bendradarbiavimo, policijos bendradarbiavimo su Turkija, su pasieniais Turkijos, bet taip pat su Turkijos policijos e, pareigūnais e, buvo 2016 m. parlamento rezoliucija parengta šiuo klausimu dėl, 2000, dėl žmogaus teisų situacijos Turkijoje. Taigi vietoje sužinojome, kad e, istorinis įvykis, e, e, tiksliau vis dėlto nuo 60-ųjų metų vyksta bendradarbiavimas su policija Turkijos Bulgarijoje ir nepaisant Turkijos, tiksliau nepaisant politinių režimų kaitos, tas bendradarbiavimas ir toliau įgyvendinamas. Na, o dabar kas dėl negražinimo principo. Mums buvo paaiškinta, kad kai tik tai bulgarai kitoje sienos pusėje pamato nelegalius asmenis, apie tai informuoja Turkijos valdžios institucijas ir taip praktiškai Turkijos prieglopščio prašytojai, galimi prieglopščio e, prašytojai iš karto yra išsiunčiami atgal į Turkiją, o tai mus šiek tiek neramina. Dėl išvadų dabar pasakysiu, kad tikrai turėtume pabrėžti Frontexo atliekamą teigiamą vaidmenį, Europos solidarumo vaidmenį, bet taip pat reikėtų galbūt labiau pabrėžti mokym žmogaus teisų klausimai svarbą. Uh, Taip pat matėme, kad Bulgarija tikrai deda didelės pastangas e, sienų kontrolės rytyje. Tiesa, e, šiek tiek apgailę staujame, kad daugiau mums Bulgarijoje buvo kalbama apie nelegalią migraciją, o ne, pavyzdžiui, organizuotą nusikalstamumą. Ir pavyzdžiui, kai atvyksta turistų srautas, uh, šiek tiek netitinka realios pasienio pereimo punkto galimybės ir reali situacija. Kas dėl negražinimo principo yra dar tokių neatsakytų klausimų, bet misijos metu pamatėme, kad Bulgarija tikrai e, laikosi pagrindinių principų, kurių e, laikantis yra priimama į Šengeno zoną. Ir manau, kad vis dėlto Bulgarijai galbūt jau ir atėjo laikas prisijungti prie Šengeno e, zonos. Aš pati asmeniškai e, pasisakyčiau už kitą Libę misiją migracijos ir prieglobšio klausimais. Šie klausimai mūsų iki galo neįtikino, nors e, mūsų ši, dabartinė ši misija vis dėlto netokį tikslą turėjo, o sienų kontrolės funkciją turėjo. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Labai trumpai norėtume e, išgirsti kitų misijoje buvusių kolegų komentarus. Žiūrėt, Sargentinį. Dėkoju, pirmininkė. Ta misija jau prieš kurį laiką vyko, bet mums ta misija atvėrė akis. Mm Aš kaip politikė išgirdau įvairiausių e, politinių žargonų pavyzdžių, bet štai Bulgarijoje manęs e, mane tai dar labiau nustebino tokie dalykai. Štai, pavyzdžiui, Bulgarijoje sulaikymo centras buvo pavadintas laikinaisiais migrantų namais. Tikrai tai nėra laikinieji namai. Tie žmonės yra tiesiog uždaromi centre ir nesupranta netgi savo teisinio situacijos. Net ir dabar tie patys žmonės, jeigu nesupranta savo teisinio statuso, nežino, kokia teisinė pagalba e, jiems gali būti suteikta, tai tie žmonės yra tiesiog uždaromi pusantrų metų ir kaipgi dabar tuos žmonės paskui paleisti į gatvę. Tai nėra gerai žmonėms, tai nėra gerai ir institucijoms. Mes taip pat matėme tokių siuntimo atgal į Turkiją pavyzdžių. Štai pavyzdžiui, jeigu dabar žmonės, pasieniečiai, e, kelis kilometrus nuo sienos e, stebi teritoriją žiūronais e, kitoje sienos pusėje, jie tiesiog skambina, bulgarai iš karto skambina ar susisiekia su turkais tam, kad būtų sulaikyti tie žmonės, bet juk tie žmonės galbūt yra Turkijos pabėgėliai. Kitas puikus žodis - tvora yra vadinama e, laikinuoju inžineriniu sprendimu. Čia vėlgi nieko laikino nėra su ta tvara. Na ir dar vienas skaudus dalykas. Pilietinės visuomenės atstovai sakė, kad nuo to laiko, kai e, Frontexas e, E, dirba kartu su bulgarais, viskas vyksta pagal taisyklės, bet vos tik tai Frontexas pasitraukia, e, iš karto situacija pasikeičia ir be to Frontexo atstovai niekada spontaniškai nepasirodo vietoje, apie jų atvykimą yra iš anksto žinoma, tam tiesiog, kad galima būtų sklandžiai operacijas e, vykdyti. Ačiū kolegijai, kadangi laiko turime nedaug. Siūlyčiau dabar tiesiog patvirtinti iš karto e, misijos ataskaitą ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Radevui, Štetinai ir Fajon už jų dalyvavimą šioje misijoje. Dabar siūlyčiau pereiti prie balsavimo, jeigu visi yra pasirengę. Tiesa, norėčiau tik pasakyti, kad mano dešinėje esantis laikrodis neteisinga laika rodo, tik tai kairėje esantis laikrodis teisinga laika rodo. Taigi, to jau pat balsuosime. Colleagues, if everyone is ready, we can... Kolegos, jei pasiruošę, galime balsuoti. Ar visi esate pasiruošę? Kolegos, ar visi turite elektroninio balsavimo korteles? Pradėkime nuo penkto klausimo. Libė nuotaika, e, nuomonė dėl 2016 m. biudžeto projekto ir mes priimsime atitinkamus biudžeto pakeitimus. Ir e, pranešėjas Grisgunės e, nėra, o jai atstovaus ponė Kuneva, jeigu kils klausimų. Taigi pradėkime balsuoti pirmiausia dėl nuomonės, o paskui dėl biudžeto pakeitimo Ir dėl pirmo balsavimo pakeitimo visi esate pasirengę balsuoti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. E, pirmas kompromisas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. atmesta. Dabar turime kalbėti apie atskirus pakeitimus. Antrasis pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuntasis pakeitimas pirma dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Pirmas B kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas. Aštuntas pakeitimas antra dalis. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Antrasis kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečias kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Ketvirtas kompromisas pradedame. Baigiame. Priimta. 16 pakeitimas 20, brūkšnys 25 balsuoti pradedame. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Penktas kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Kiekvienas pakeitimas dabar atskirai pradedame nuo 17, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 26 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 31 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 33 pakeitimas. Prašau, 31 atmestas. 33 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 34 pakeitimas. E, baigiame balsuoti. Atmesta. 35 balsuoti pradedame. Baigiame priimta. 36 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 37 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 38 pradedame. Baigiame. Atmesta. 40 pradedame. Baigiame. Priimta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 35 už, 8 prieš ir niekas neprieštaravo. Niekas nesusilaikė. Dabar biudžeto pakeitimai. Lydė 5723. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 5751. Balsuoti pradedame. 5651. Baigiame. Priimta. 5663 Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 5662. Pradedame. Baigiame. Priimta. 5664. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 5665. Baigiame balsuoti. priimta. 5667 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 5667 pradedame. Baigiame. Priimta. 5668 pradedame. Baigiame. Priimta. 5703 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5719 pradedame. Baigiame. Priimta. 5700 pradedame. Baigiame. Priimta. 5715 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 5652 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5705 pradedame. Baigiame. Priimta. 5689 ir 5697 identiški pradedame. Baigiame. Atmesta. 56 uh, 8, 7 e, e, ir 5, 6, 9, 6 identiški. Pradedame, baigiame. Atmesta. 5, 7, 0, 2. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 5, 6, 7, 0. Pradedame. Baigiame priimta. Pirmas kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 5688 ir 5698 identiški. E, pradedame. Baigiame. Atmesta. 5655 pradedame. Baigiame. Priimta. 5686 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5724 e, pradedame. Baigiame. Atmesta. 5725 pradedame. Baigiame. Atmesta. Antras kompromisas pradedame. Baigiame. Priimta. 5684 pradedame. Baigiame. Priimta. 5685 pradedame. Baigiame. Priimta. 5722 pradedame. Baigiame. Priimta. 5791 pradedame. Baigiame. Priimta. 5704 pradedame, baigiame, priimta. 5674 pradedame, baigiame, priimta. 5675 pradedame, baigiame, priimta priimta. 5, 6, 7, 6 pradedame, baigiame. Priimta. 5, 7, 3, 3 pradedame, baigiame. Priimta. 5, 6, 9, 0 pradedame. Baigiame priimta. 5677 pradedame. Baigiame. Priimta. 5678 pradedame. Baigiame. Priimta. 5679 pradedame. Baigiame. Priimta. 5680 pradedame. Baigiame. Priimta. 5681 pradedame. Baigiame. Priimta 5682 pradedame. Baigiame. Priimta 5720 pradedame. Baigiame. Priimta. 5729 pradedame. Pri... Baigiame. Priimta. 5730 pradedame. Baigiame. Priimta. Trečias kompromisas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 5783 pradedame. Baigiame. Priimta. 5650 pradedame. Baigiame. Priimta. 5650 balsuoti pradedame. Darėme tą, ar ne dabar? Atsiprašome, ketvirtas kompromisas pradedame. Baigiame. Priimta. 5695 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5726 pradedame. Baigiame. Priimta. 5692 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5701 pradedame. Baigiame. Atmesta. 5. Penktas kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 5656 ir 5694 identiški. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Šeštas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Galutinis balsavimas vardinis, vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame. Priimta. 35 balsavo už prieš, 3 susilaikė. Kolegos, dabar pereiname prie šešto punkto ir pono Skripek pranešimas, balsavimas dėl jo, dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Ir noriu priminti, kad procedūrinė struktūra pasikeis nuo lapkričio mėnesio, kai pradės galioti praėjusiais metais priimti teisės aktai. Ir nuo to laiko psichoaktyvios medžiagos bus įtrauktos į tų vaistų sąrašą, kurie yra numatyti deleguotose teisės aktuose. Pranešėjai žodis trumpai. Ačiū. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. tai naujos užduotis Europos Sąjungai, tačiau šios naujosios medžiagos yra ypač pavojingos. Kalbu apie tas, kurios pardavinėjamos internete. A metoxiacetil, fentanyl, o ktorých ideme práve hlasovať. Od začiatku... Jų pavadinimai yra visi įtraukti į šį dokumentą ir balsuosime e, dėl tų medžiagų nuo 2017 dėl šių medžiagų žuvo bent 17 žmonių. Ir e, todėl e, tai kelia pavojų ir policijos pareigūnų šeimos nariams ir personalo šeimos nariams. Todėl mes prašome palaikyti e, šiuos pakeitimus šiame e, komitete. Mes e, negalime leisti, kad šitie vaistai keltų pavojų žmogaus gyvybei. Ačiū. Ačiū, ponia <coughs> Škripekai. Ir dabar balsavimas. Nėra paskeitimų šiam dokumentui. Galutinis balsavimas vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. This is Close. Balsavimas baigtas. Pritarta 40. Vienas balsavo, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Kolegos. Galutinis balsavimas. Šiandien toliau balsuosime dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas ir E, patvirtinti darybinę komandą dėl e, dėrėtis dėl e, vizų liberalizavimo sistemos Kosovo atžvilgių. Danio Svajon pranešimas. Šiandien posėdėje yra ir Kosovo Europos integracijos ministras Rato Holsov sprendimas šiuo klausimu buvo priimtas 2016-aisiais, tačiau sprendimas pradėti tarp institucinės dėrybas bei e, parimti sprendimą dėl dėrybinės e, komandos sudėties nebuvo patvirtintas. Galimybė pradėti naują balsavimą e, galimybę dar kartą balsuoti dėl tarp institucinių dėrybų pradžios turėtų um, e, vykti dėl to, kad esmingai pasikeitė e, aplinkybės susijusios su šiuo atveju. E, Kosovas, kaip suprantame, įveikė e, egzistavusias dvi kliūtis, kad toks balsavimas būtų įmanomas. Liepos 18 komisija paskelbė ataskaitą dėl liekančių kriterijų įgyvendinimo apžvalgos įgyvendinant kelio gairių planą dėl vizų liberalizavimo su Kosovu. Ir e, ataskaitoje konstatuojama, kad Kosovas įgyvendino visus e, jam iškeltus reikalavimus e, sėtus su vizų liberalizavimo sistema. Ir komisija patvirtino, kad iš tikrųjų tie reikalavimai buvo įgyvendinti. Noriu priminti kolegos, kad balsavime būtina surinkti absoliučią daugumą. Noriu paklausti, ar pranešėja, ką nors nori pasakyti. Pone Fajon, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie e, dalyvavo šiame darbe. Žinau, kad tai buvo labai ilgas ir sudėtingas kelias Kosovui ir aš džiaugiuosi, kad šiandien šis balsavimas vyksta. Tai svarbu Kosovui, nes Kosovas Kosovo atveju tas e, sprend, to sprendimo įgyvendinimas labai užtruko. Pirmininkas paminėjo, kad e, dabar Kosovas jau atliko visus darbus ir e, reikia dabar pasakyti, kad kriterijai Kosovo atveju Kosovui kelti buvo ir griežtesniai kitoms Balkanų šalims. Bet dabar tikrai ta šalis nusipelno uh, ir tos šalies piliečiai nusipelno galimybės e, keliauti be vizų į ES. Ačiū, Tanė. Ir mm, periname prie balsavimo iš karto. Tai vienas balsavimas. Kolegos, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 30 e, balsavus už, 10 prieš, 10, dviem susilaikius. Sveikiname pranešėją. So, colleagues, thank you very much. That's the end of voting time. Kolegos, balsavimo e, sesija baigta.

Colleagues, um, if you don't mind, we can uh, restart the agenda. Grįžtame prie darbo tarkės. Ir dabar aštuntasis punktas. Ačiū už kantrybę visiems. Europos darbo institucijos įsteigimas. Svarstysime nuomonę. Pranešėjas, nuomonės autoris, ponas Pavel. Jį pavaduos Birgit Sipil. svarstysime pakeitimus mm, savo nuomoniai, kurią teikiame užimtumo komiteto mm, rengiamam pranešimui dėl Europos darbo institucijos įsteigimo. Birgit, žodis jums pristatyti Pavelvo vardu jo, mm, jo nuomonės pakeitimus. Ačiū, Klodai. Deja, Emilijanas šiandien negalėjo ateiti į posėdį ir todėl aš tiesiog perskaitysiu jo parengtą tekstą. Kolegos, noriu padėkoti visų pirma komisijai už pasiūlymą steigti Europos darbo instituciją. Kadangi esu ir užimtumo komiteto narys, E, šis pasiūlymas man svarbus iš abiejų komitetų perspektyvų ir mano pakeitimuose aptarti štai kokie klausimai. Darbo institucija turėtų prisidėti užtikrinti užtikrinant aišku ir skaidrų e, es teisės nuostatų dėl darbo jėgos judumo ir socialinio koordinavimo įgyvendinimą. E, taip pat užtikrinti pagrindinių teisių įgyvendinimą, laisvo, teisę į laisvą judėjimą, taip pat e, e, galimybę susivienyti su šeimos nariais ir taip pat išvykti ilgalaikiams komandiruotėms. Palaikome e, teisingų darbo sąlygų užtikrinimą, nediskriminavimą, socialinės rūpybos nuostatų gyvendinimą ir ne, taip pat teisės nepatirti e, išnaudojimo. Kita svarbi problema susijusiu šiuo klausimu e, - nedeklaruotas darbas. Ir šią temą pranešėjas teikia nuostatas, kaip kovoti su nedeklaruotu darbu tarp valstybinėme kontekste, nes tai gali rimtai atsiliepti kai kuriems darbuotojams. Kai kurios pažeidžiamos e, asmenų grupės, pavyzdžiui, trečiųjų šalių piliečiai, ypač e, susiduria su rizika tapti nedeklaruoto darbo aukomis tarptautinė darbo organizacija turėtų plėtoti, atsižau, e, Europos darbo institucija turėtų sukurti ir plėtoti platformą skirtą šiems klausimams ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą darbo srityje. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, 679-2016 reglamentas, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bei 49-2001 reglamentas dėl duomenų apsaugos ES institucijose E, turėtų galioti e, šio pasiūlymo nuostatų įgyvendinime. Asmens duomenų apdorojimas ir laikymas turėtų e, atitikti pus proporcingumo reikalavimas. Ir tie duomenės neturėtų būti e, apdarojami taip, kad tai prieštarautų e, asmenų interesams. Komisija e, taip pat turėtų siekti, kad tos nuostos būtų gyvendinamos. Kitas svarbus aspektas tai kova su sukčiavimais. Tarybos reglamente dėl Europos prokuratūros steigimo bei Nu, numatomas Europos prokuratūros tarnybos dalyvavimas e, tyriant sukčiavimo ar piknaudžiavimo atvejus, kuriuos aptiktų Europos darbo institucija. Ačiū Birgit, ar bus kitų kolegų prašančių žodžio. Ir kas, kas iš tikrųjų tiktų jums, Jean Lambert. Ačiū. Dėkoju už pasisakymą e, pranešėjo vardu. Šiame komitete svarstytose pakeitimuose mes norėjome apsiriboti e, mūsų libe komiteto vaidmenį ir kompetencijomis, kaip pirmininkas ir minėjo, nes svarbiausias komitetas šiuo klausimu yra Ample komitetas. Aš, ten, aš taip pat dirbu ir tame komitete, bet nesu šešėlinė pranešėja. Mes E, mums aktualūs taip, tie patys e, klausimai, kuriuos minėjo pranešėjas. E, domenų apdorojimas, viskas, kas susijęs su tarp valstybiniais veiksmais, šiais klausimais turime aiškiai akcentuoti, kokios yra ribos domenų tvarkime ir apdorojime. Yra pora pakeitimų dėl valdybos, taip pat dėl Europos parlamento ir TDO atstovų toje valdyboje, jų darbo toje valdyboje. Mes manome, kad reikia koordinuoti priemonės, kurios stiprina laisvą judėjimą. Ir mes visi žinome, kad yra spragų valstybių narių e, santykiuose ir mes turime daryti viską, kad viską, visą tai pasiteisintų geriau. Bet svarbiausia, kad galiausiai būtų sukurta tokia institucija, kuri turėtų reikalingus įgaliojimus, nes kitaip ji turėtų būti kitaip vadinama, o ne institucija su įgaliojimais. E, ji turi atlikti tarp valstybinius patikrinimus, taip pat skatinti valstybių bendradarbiavimą, siekti atskleisti piknaudžiavimo atvejus. O kalbant apie asmenis, kurie gali suteikti informaciją, uh, tai susijęs labiau su darbo, asmenų darbo teisėmis, o ne su migracija. Taip, iš tikrųjų sutinku, kad tai libe komiteto kompetencijos. Pone Stevens. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. Visiškai sutinku su juo dėl to, kad reikia pagalvoti, kaip apsaugoti asmens duomenis. Manau, kad turėtume ypatingą dėmesį skirti kibernetiniam virtualia, virtualiajam nusikalstamumui, e, duomenų mainų bei socialiniams aspektams. Mano manimu, tai yra labai svarbu Visiškai teisingai pranešėjas mano, kad svarbu bendradarbiauti su kitomis nei Frontexas agentūromis. Na ir dar vienas dalykas, kuriam visiškai nepritarčiau iš pranešimo, yra pasakyta, kad reikia veikti tose srityse, kuriuose yra turima ES kompetencija. Aš toj pat paaiškinsiu, kodėl. Taip manau manau, kad egzistuojančios struktūros turėtų būti e, tobulinamos, o, ne reikėt, o nereikėtų bandyti kurti kažkokią super europinę struktūrą. Na, bet jeigu jau tokia institucija būtų vieną dieną sukurta, tai reikia neginčiamai, kad ji turėtų pridėtinę vertę, juk tai kainuoja daug pinigų. Na ir ta pridėtinė vertė be jokios abejonės turi būti įrodyta ES lygiu. Taip pat reikia laikytis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Taip pat reikia laikytis pagrindinių steigiamųjų teisės aktų nuostatų. Ir manau, kad pirmiausia reikėtų įrodyti, jog ši Europos darbo institucija turi realią pridėtinę vertę. Nereikėtų, kad tai būtų kažkokia nauja viena iš daugelio es institucijų. Pirmininkas, ačiū ponė Stevens. Mm, berots praeitą kartą. E, praeitą kartą apie tai jau kalbėjome ir komisijos atstovai praeitą kartą dėl laiko trūkumo negalėjo atsakyti į šiuos klausimus. Galbūt dabar komisija galėtų sureaguoti į tai. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems parlamentarams, kurie dalyvavo rengiant pakeitimus per tokį trumpą laikotarpį. Aš žinau, suprantu, kad sugadiname jums vasarą, bet tikiuosi, kad vis dėlto šis darbas turės e, realių veiksmingų rezultatų. Na, kas dėl pakeitimų, tai jų esmės galbūt nenagrinėsiu, tik tai priminsiu, kad trečiųjų šalių e, piliečiai patenka į taikymo sritį, nes jie patenka ir į mobilumo teisės aktų taikymo sritį, pavyzdžiui, koordinavimo mobilumo, komandiravimo darbuotojų sritis. Šios institucijos e, tikslas e, yra padaryti dabar egzistuojančias institucijas veiksmingesnis. Kartais e, naujoji institucija tiesiog e, dirbs toms kitoms institucijoms, kartais koordinuos jų veiklą. Mes tiesiog tą Europos nedeklaruoto darbo platformą, pavyzdžiui, integruoti į šią naują sistemą. Reikėtų, pavyzdžiui, daugiau tam svarbos su, su suteikti, negu kad dabar yra. Na, dabar dėl pačių tikslų šios institucijos. Be jokios abejonės labai svarbu, kad ta institucija dirbu, dirbtų veiksmingai, veiksminga turėtų būti ta institucija tam, kad būtų tinkamai įgyvendinami egzistuojantis teisės aktai ir lygiai taip pat turi būti tinkamai teikiama informacija darbuotojams bei darbo ginčių sprendėjams. Uh, Na, bet be jokios abejonės mes e, puikiai suprantame, kad čia yra pasidaliamoji kompetencija tarp ES ir valstybių narių. Na, o ši institucija būtų sukurta tam, kad būtų atsižvelgta į tą jautrą pusiausvyrą. Dėkoju Jums uždėmesi ir nekantrai lauksiu galimybės toliau su Jumis dirbti. Pirmininkas Birgit, ar norėtumėte kažką išvadoms tarti? Be jokios abejonės aš negaliu nieko pasakyti pranešėjo vardu, bet puikiai suprantu, kad labai svarbu nustatyti šios naujos institucijos kompetencijas bei užduotis. Manau, kad e, koordinuojant veiklą ir organizuojant veiklą atitinkamai e, galima čia pridėtinės vertės sukurti, pavyzdžiui, nedeklaruoto tarp valstybinio darbo e, atveju. Na, bet labai aiškiai reikėtų pasakyti vis dėlto, kad didžioji dalis darbo turi būti valstybėse narėse atliekama su nedeklaruotu darbu. Taigi, Labai svarbu yra aiškiai nustatyti, kokios būtų užduotis ir kompetencijos šios naujosios institucijos. Uh, Kita vertus, e, tai ši institucija galėtų būti puikia priemonė geriau, tobuliau organizuoti darbą. Libė bus balsuojama spalio 10 dieną dėl šio dokumento. Dėkoju kolegos už dalyvavimą šio klausimo nagrinėjime. Dabar siūlau pereiti prie e, kito punkto, devintojo punkto, tyrimas ES masto veiksmų nebuvimo kaina kovos su terorizmu srityje. Tiesiog patikrinsiu, ar yra pakankamai kolegų salėje. Jeigu ne, ne, vis dėlto kolegos salėje, bet siūlau dar keletą minučių palaukti, kol visi norintys dalyvauti šio klausimo nagrinėjime susirinks. Kolegos, minutės ar kelių minučių pertraukėlę trumpą siūlau padaryti. Uh, Kolegos, ar jau galime pradėti nagrinėti šitą klausimą šiek tiek anksčiau? Žinau, kad yra narių, kuriems šis klausimas yra labai įdomus ir jeigu jūs nieko prieš, mes galime pradėti. Gavome tikrai labai įdomų esminį pranešimą iš parlamento tyrimų tarnybos. Jūs e, turbūt stebėjote, ką pastaruoju metu veikia EPR sistema ir e, mūsų o, ko, komiteto kompetencija yra tikrai labai e, didelė. Ir tas klausimas, kurį mes dabar nagrinėjame buvo paremtas ta medžiaga, medžiaga, kurią mes turime, ji buvo tikrai labai e, gera ir labai dėkoju kolegoms, kurie rengėte šitą medžiagą. Šis pranešimas tikrai labai įdomus ir patikimas. Jis e, kalba apie vieną iš mūsų svarbiausių sričių. Ir šiandieną e, bus pristatoma uh, ši, šis pristatomas šitas pranešimas Europos parlamento tyrimų tarnybos e, apie, apie terorizmą. Ir kalbama jame apie tai, kokias, kokią kainą turi e, veiksmų nesėmimas terorizmo, kovos terorizmų srityje, kokią e, materialinę, materialę žalą tai sukelia. Ir e, kad tos išlaidos, e, tie kaštai yra smarkiai nuvertinti. Noriu pasveikinti du mūsų ekspertus. Vieną gerai pažįstame ir labai džiaugiuosi jį matydamas čia dar kartą, daktarą Uta van Balegoj. E, jį pažįsta daugelis mūsų kolegų. Ir e, daktaras Hafner iš Rand Europe Sveiki sugrįžę. Jūs dabar mums pristatysite šitą pranešimą ir tikiuosi, kad mes galėsime apie tai padiskutuoti. Tačiau dar kartą noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie e, parengė e, šį, šią, šį pranešimą ir tikiuosi, kad mes galėsime jį panaudoti uh, E, galima bus apie tai komentuoti. Man iš tikrųjų nepatinka kad me, tai, kad mes išleidžiame tiek daug išteklių EPRS pranešimui. Galbūt jūs galėt, pranešimams galbūt galėtumėte pateikti gairių, kaip galėtume tai paversti esminę medžiagą. Taigi pirmiausia, paprašysiu uh, poną Buterį pakalbėti apie šitą pranešimą. 15 minučių jums skiriama. Uh, Na, kaip panaudoti šios pranešimus? Manau, kad e, pirmiausia, pirminė žinia, kurią šie pranešimai siunčia, yra, kiek kainuoja tai, jog mes veiksmų nesijimame. Ir mes e, dėrėjome su valstybėmis narėmis ir e, mes išgirdome, kad tokia priemonė kainuoja labai daug. Tačiau visada galima pateikti atgalinius skaičius, tai yra, kiek kainuos materialiai ir nematerialiai tai, jog veiksmų nebus imtasi. Ir mes Taip pat pateikėme pranešimus, kiek kainuoja e, tinkama e, kokybiška kova su rasizmu ir ksenofobija. Tad nuo to ir pradėsiu šitą pranešimą. Aš pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma aiškiau. Dar kartą dėkoju visiems už tai, kad pakvietėte mus čia. Ir dabar galime perėti prie kitos skaidrės. Prieš e, E, pradedant kalbėti apie šitą pranešimą, noriu paminėti, kad tai yra labai didelė veikla, kurią mes atliekame Libe komitetui. E, tai yra laisvių e, saugumo ir teisingumo srityje atliekamas tyrimas. Ir tai buvo minėta ir 2016 metais. Noriu padėkoti kolegai Piotr Bakovskiai, kuris dabar dirba Vašingtone. Ir vėliau aš įsigilinsiu į temą. Šiuo metu rengiame šešis pranešimus ir juos pristatysiu dabar ir minėsiu visos diskusijos metu. Mes aptarėme procedūrinės e, teises ir sulaikymo sąlygas, vienodas sąlygas ir kovą su rasizmu bei e, ksenofobija. Ir e, šiandienos tema be abejo yra kova su terorizmu. Taip pat e, e, pasienio kontrolė yra dar vienas pranešimas. Pirmiausia, visuose šituose pranešimuose mes pristatome apžvalgą dabartinės situacijos ir kokios yra spragos, kokios yra kliūtis. Taip pat turime naujovę, mes įvertiname e, status quo poveikį. Ir tai yra daroma ir kalbant apie ekonominę, e, ekonominį poveikį ir poveikį individualių lygmenių. Ir taip pat kalbama apie e, asmens pagrindinių teisų ir laisvių apsaugą. Taip pat turime labai daug politikos variantų, kurie yra įvertinami. Ir visi pranešimai yra paremti vidiniais tyrimais. Aš kalbėsiu apie e, turimas kliūtis ir spragas kovojant su terorizmu ir ponas Hafner toliau pakalbės jums apie tokios, ko, tokio pranešimo poveikį. Eurobarometro e, tyrimas parodė, kad kova su terorizmu lieka vienas iš labiausiai rūpimų klausimų ES piliečiams. Apie 40 procentų tų, e, kurie buvo apklausti 2017 metais, mano, kad e, terorizmo atveju sumažėjo pastaraisiais metais ir tai e, turi poveikį e, žmonių suvokimui apie tai, kas yra pati svarbiausia tema. Kitas svarbus klausimas yra ES veiksmai ir bendradarbiavimas ir tai atliks labai svarbu vaidmenį kitame per Europarlamento rinkimus. Kitas skaidrė. Be abejo, mes kalbame apie Libę komiteto kompetenciją, tad aš e, stengiuosi susikoncentruoti į tai, ką ES daro kovojant su terorizmu ir turime atsižvelgti į tai, į kokią yra saugumo politika ir kokia mūsų bendra kompetencija. Labai svarbu pastebėti, kad du valdysenos lygmen, e, lygmenis, tai yra ES vyriausybė ES valstybių narių vyriausybės ir ES institucijos bendradarbiautų. Taip, e, mes turime kalbėti apie priemonę susijusias su e, terorizmo finansavimu, taip pat e, E, priemonės, kurios reglamentuoja ginklų turėjimą, sprogmenų turėjimą ir e, ES išorės sienų stiprinimą. Taip pat e, ES palaiko operatyvinį bendradarbiavimą tarp teisėsaugos institucijų, tarp jų ir teisėsaugos institucijų. Ir, ir tai apima ir teisės saugos pareigūnų mokymą apie įtariamuosius ir tai apima ir aktyvų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Visgi mes turime daug skaidrių ir kliūčių e, bendradarbiavime. Ir pirmiausia, tai susiję su politika ir teisėkura šioje srityje paremta įrodymais. Ir mes turime atotrukį tarp koncentracijos į politika formuojama kovojant su e, džihadistais, teroristais ir taip pat e, e, tos saugumo politikos, kuri yra formuojama. Taip pat manome, kad geresnės teisėkuros principų nebuvo iki galo laikomasi. Tarp 2001 ir 2013 metų tik tais ketvirtis visų kovos su terorizmu priemonių buvo įvertintos poveikio prasme ir e, mes nedaug kas pasikeitė pas mus. Kol kas nebuvo ir išsamaus įvertinimo ka, e, tų priemonių. Ir e, nebuvo įvertintas jų efektyvumas ir nuseklumas ir na, teisės akto atitikimas. Ir komisija dabar na, nori atlikti įvertinimą ES saugumo politikų, kurios o tai gali būti labai svarbus žingsnis į priekį. Taip pat e, ES priežiūros ir atskaitomybės e, mechanizmai negarantuoja pagrindinių teisų sisteminės apsaugos kovant su terorizmu ir e, trūksta kvazi teisinių tyrimo priemonių. E, Aš žinau, kad Europos parlamentas e, ragina sustiprinti režimą šioje srityje. Visgi ES apklausos kaip. E, taip pat paragino kitus tyrimus ir e, kalbant apie sugavimas, tai e, sugauti teroristai buvo ir e, nuteisiami. E, taip pat pranešime sakoma, kad nepaisant pastarojo finansavimo mes nedaug žinome apie radikalėjimo priežastis ir mechanizmus. ES atlieka svarbu vaidmenį, platinama geriausia praktika, tačiau šitų veiksmų nelydi stebėsenos mechanizmai. Ir E, mes turime užtikrinti, kad nacionalinės programos būtų efektyvios. E, turime kelis pavyzdžius, kaip per viešą diskusiją ir politiką. Dažnai e, ir yra susikūriamos įvairios netradicinės pažiūros ir Ir dažnai tos pažiūros pasklinda toje visuomenėje, kuri jau kenčia nuo diskriminacijos ir neapykantos. Pagrindinių teisų agentūra mano, kad e, e, keturi iš dešimties musulmonų šiuo metu skundžiasi diskriminavimu. Ir praėjusį kartą, kai čia buvome, mes aptarėme diskriminaciją ir e, kovą su rasizmu bei ksenofobija. Trečia, E, terorizmo finansavimo e, e, sutrikdymo srityje mes bendradarbiaujame su privačiu sektoriumi ir su finansiniais operatyviniais skyriais. Ir gauname informaciją apie duomenų finansinių finansinės transakcijas. Ir e, buvo pastebėta, kad e, šita struktūra kol kas nėra pilna dėl to, kad neapima tarp e, visų mokėjimų ES viduje. Ir labai dažnai yra atsiekamos tik tais nedidelės sumos skirtos finansuoti terorizmui. Be to, pranešime sakoma, kad teisės saugos institucijos e, neišnaudoja viso ES duomenų bazių potencialo. Iš dalies dėl to, kad duomenų bazės yra labai sudėtingos ir e, techn, yra techniniai ir techniniai apribojimai, tačiau e, kai kurios nacionalinės valdžios institucijos taip pat ir nesidalyja šiais duomenimis. Be to, pranešime teigiama, kad efektyvus teismų, teisminis bendradarbiavimas, pavyzdžiui, ES arešto orderis turi atitikti pagrindinės teises, ypač kai kalbame apie sulaikymo sąlygas, tačiau nėra bendrų apibrėžimų, nėra e, procedūrinių e, apsaugos priemonių ir galiausiai analitinė parama ir koordinavimo galimybės ES institucijų ne iki galo išnaudojamos, o e, nacionalinės valdžios institucijos nori bendradarbiauti neformaliais kanalais. Visgi yra teigiamų poslinkių. Ir e, po Bruselio išpolių sukurta e, Task Force Fraternité buvo didelis žingsnis į priekį. Dabar pakalbėsiu apie politinius variantus. Politikos variantus. Pirmiausia, E, mes e, turime užtikrinti, e, kad žinosim, žinome, kas veikia ir kas neveikia, siekiant užtikrinti žmonių pagrindinės teises kovojant su terorizmu. Ir tai galime pasiekti, sukurdami įrodymais parenk, paremtą ES baudžiamosios politikos ciklą, kuris apima ir įtraukia ir Europos parlamentą. Tai nėra naujas pasiūlymas, mes apie tai jau kalbėjome. Yeah kai kalbėjome apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ir taip pat e, buvo įgyvendintos tam tikros struktūros. Ir e, žinome, kad šios komitetas e, bendradarbiavo su vairiais komitetais ir mes bendradarbiavome su kovos su terorizmu E, koordinatoriumi ir kitais asmenimis. Svarbu pastebėti, kad Europos parlamentas parengė panašų pranešimą dėl a, politikos ciklo a, susijusiu su pagrindiniu teisų stebėsena ir įgyvendinimu. Ir a, e, tai susijęs su e, kovos su terorizmu politikos e, sėkme. Bendrai paėmus mes apie tai jau kalbėjome, kai kalbėjome apie organizuotą nusikalstamumą ir korupciją. Ir žinome, kad valstybės narės vienos tero, e, neįdėgusios teisinės, teisės viršinybės principo negalės efektyviai kovoti su terorizmu. Visos institucijos turi tinkamai vertinti kovos terorizmu priemonės, besikonsultuodamos e, ir įdėgusios e, vertinimo mechanizmus. E, mes labai atidžiai nagrinėjame komisijos sprendimus ir nevertiname, ne, nevertint, neatlikti poveikio įvertinimo. Ir mes turime užkirsti kelią radikalėjimui Europos Sąjungoje, Ir šioje srityje turi būti sustiprintos mūsų pajėgos. Tai galime pasiekti sukūrius naują politinę struktūrą. Ir aš žinau, kad šioje srityje yra teikiami e, konkretus pasiūlymai. Taip pat valstybės narės e, rengia stebėsenos mechanizmus. Tačiau neturėtume pamiršti e, sąsajos su platesnėmis struktūromis. Turime pagerinti ir sulaikymo sąlygas, reikia valstybėms narėms priimti e, į darbą daugiau e, kardomojo kalinimo e, pareigūnų. Ir tai labai svarbu, e, mes turime kalbėti, galvoti apie tai, žiūrėdami į e, baudžiamosios teisės perspektyvą. Tokiu būdu mums pavyks sumažinti kalinių radikalėjimo galimybę. Ir galutinė skaidrė. E, teroristai turi netekti finansavimo šaltinio ir toliau turime kurti struktūrą kaip tai padaryti apibriežti tą struktūrą. Tai galime padaryti ir remdamiesi tokia idėja. Turime sukurti sistemą, tačiau tą sistemą reikia aptarti sustiprinto teisės saugos e, bendradarbiavimo srityje. Ir be abejo, e, reikia atsižvelgti į Teisingumo teismo e, praktiką. Taip pat turėtume kurti ES teisėkūros, e, e, teisės saugos kultūrą. Ir turime visiškai gerbti pagrindinės teises, keistis informaciją ir e, siekti ES agentūrų paramos. Tai yra ilgalaikė problema, kurią turime išspręsti. Ne tik remdamiesi techninėms priemonėms, tačiau taip pat ir gaudami tinkamą finansavimą ES lygmenių. Na ir galutinė skaidrė. E, mums reikia aktualesnės, nuseklesnės, efektyvesnės e, politikos kovojant su terorizmu ir tokias priemonės, galima, tokias priemonės gali pagerinti mūsų gyventojų gerovę kolegos daugiau pakalbės apie to poveikį. E, o kalbant apie detalės galite rasti nuorodą iš šitą pranešimą šioje skaidrėje. Ačiū. Um, so for... Ačiū dabar galimybė. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, dar kitas kalbėtojas mūsų laukia. Ačiū už galimybę šiandien pakalbėti apie kovos su terorizmu priemonių kaštus ir kainą, bei jų nebuvimo kainą. Pastaraisiais metais šimtai civilių žuvo ir buvo sužeisti dėl teroristinių išpolių Europos teritorijoje. Bet e, nukentėjo daug daugiau žmonių. Dažnai e, žiniasklaidoje tokie įvykiai nušviečiami praėjus kelioms minutėms po įvykių. Ir tai yra pagrindinis teroristų tikslas - tai yra skleisti nerimą ir baimę mūsų visuomenėje, e, kesintis į pamatinės politinės, konstitucinės, ekonominės ir socialinės struktūras nekalbant jau apie teroristų konkrečią veiklą, saugumo priemonės, kurių mamas reaguojant į teroristų veiksmus, paliečia žmonių gyvenimus. Pavyzdžiui, e, tvarka oro uostuose, traukinių stotise, netgi čia Europos institucijose keičiasi ir tai atsiliepia esmingai ekonominiai ir socialiniai veiklai. Todėl ši e, veikla kesinasi į mūsų saugumo tvarką ir taip pat e, ekonominį, tai, tai tai keičia ekonominė veikla ir gerovės kūrimo pastangas. Tikimės, kad e, išnagrinėjus visus susijusius veiksnius galėsime geriau e, e, apmastyti e, savo pastangas. Mano kolega kalbėjo apie tai, kiek e, kainuoja apie šios dalykus. Aš kalbėsiu apie tai, kiek kainuoja veiksmų nebuvimas Europoje kovoje su terorizmu ir pabandysiu kieky, kiekybiškai įvertinti visas priemonės. Visų pirma, met, pakalbėsiu apie metodus, kurie buvo taikyti rengiančią studiją e, rėmėmės įvairiais ekonominės literatūros šaltiniais bei antriniais duomenimis, globaliniais duomenimis apie terorizmą, kur galėjome rasti visą informaciją apie teroristų įvykdytus išpolius. Taip pat e, pareng, sukūrėme keletą ekonominio modeliavimo projektų, kad galėtume geriau įvertinti terorizmo poveikį. Analizė. Nagrinėjame keletą poveikio sričių. Visų pirma, poveikis žmonėms. E, gyvybių praradimas ir patirt patirti sužeidimai, fizinis poveikis, e, sužeista infrastruktūra. E, ekonominis, e, e, ekonominis poveikis, kaip tie veiksmai atsiliepia ekonomikos augimui, psichologinis poveikis, psichologinis poveikis, pavyzdžiui, asmenų, kaip tai paveikia asmenų suvokimą apie pasitenkinimą gyvenime. Viešųjų išlaidų sektorius tai gali taip pat būti įvertinta ir galiausiai domėjomės, kaip tai atsiliepia pagrindinių teisų sričiai, ką reiškia pagrindinių teisų pažeidimas. Ir aš konkrečiai aptarsiu visus šiuos veiksnius ir aptarsiu, kaip mums pavyko juos įvertinti. Visų pirma, apie prarastas gyvybės, e, fi, sužeidimus ir prarastą e, turtą. Buvo E, nužudyti 669 žmonės, 4623 patyrė mm. sužeidimų. Ir pasitelkėme ekonominę literatūrą, kad apskaičiuotume, kiek kainuoja gyvybės praradimas konkretaus darbuotojo. Taip pat įvertiname, kiek kainuoja mm, gydimo išlaidos, kiek žmonės e, finansiškai, nu, kaip žmonės finansiškai nukentėjo, kaip prarado darbingumą. Teroristiniai išpoliai taip pat yra žala infrastruktūrai ir informacija apie tai taip pat yra prieinama. Apskaičiavama, kad nuo 2004 žmonių gyvybių praradimas 27. E, 28 valstybėse narse kainavo 4,3 milijardo eurų, e, sužeidimų patirtų ekonominė išiška 0,3 milijardo eurų, o e, žala nuosavybė ir turtui 0,9 milijardai eurų. O 13-16 metais e, gyvybių praradimas kainavo 2,4 milijardus eurų, sužeidimai 0,1 milijardą eurų, o m, žala turtui ir nuosavybė 0,1 milijardas eurų. Ekonominis poveikis, kiek terorizmas uh, kainuoja. Terorizmas įvair, įvairiai veikia ekonomiką. Kaip ką tik paaiškinau, terorizmas gali sunaikinti ekonominės gamybos veiksnius, pavyzdžiui, kapitalą ir darbo jėgą. Terorizmas keičia asmenų e, vartojimo elgesį, Taip pat e, veikia tokius sektorius kaip e, turizmo, transporto ir mažmeninės prekybos. Taip pat veikia investicijas, nes dinksta paskata tiesiogiai investuoti, nes e, išauga rizika investicijoms. Anksnesni tyrimai atskleidžia, kad terorizmas veikia ir tarptautinė prekyba, ypač dėl dėl to, kad reaguojant į terorizmą sugriežtėja sienų kontrolė. Tai reiškia, kad atsiranda netarifinių barjerų prekybai ir galiausiai viešųjų išlaidų sektoriaus e, išlaidos perskirstomos dažnai išauga uh, deficitas. Tai reiškia, kad lieka mažiau lėšų investicijoms, taip pat investicijoms, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus. Uh, Ir konkrečiai atsižvelgianti visą tai, mūsų analizės duomenys ir išvados yra tokios. Nuo 2004 terorizmas labai apčiuopiamai paveikė es valstybių narių ekonomiką ir buvo prarasta 180 milijardų eurų e, BVP nuo 2004 arba 358 eurai asmeniui. 13-16 metų laikotarpiu E, ekonominės, e, ekonomika nukentėjo 87 milijardais eurų ir kiekvienam asmeniui tas, e, tas kaštas buvo 175 eurai. Terorizmas veikia visuomenė, nes daromas, da, žmonės patiria psichologinę žalą. Uh, Iš karto po išpolių šimtai e, žmonių tampa teroristinių <coughs> išpolių liudininkais. Tai, e, tai labai padidina nerimo jausmą. išnagrinį, beveik 200 tūkstančių Europos piliečių patvirtino, kad, jų, kad terorizmas neigiamai veikia jų gyvenimo kokybę, taip pat tai e, pakenkia pasitikėjimui tarp žmonių, tai, tai menkina ir pasitikėjimą Europos institucijomis. Psichologija yra tas sritis, kuri nepakankamai susilaukia dėmesio šiuo metu. Tačiau įvertinti ekonominę išraišką šio poveikį šioje srityje yra tikrai nelengva. Kalbame apie terorizmo poveikį, tačiau terori, išaugusios terorizmo grėsmės kontekste e, pastaraisiais metais 2017 e, iš ES biudžeto skirti skirti 6 milijardai eurų saugumo ir pilietybės klausimams. Nuoje daugiametėje finansavimo programoje numatoma beveik padvigubinti e, lėšas vidiniam saugumo fondui ir skirti 2,5 milijardo eurų. Tačiau reikia pažymėti, kad ES biudžetas yra tik nedidelė visų valstybių narių išlaidų dalis e, skiriama šiais ryčiai. Tačiau o valstybių narių e, lėšas skiriamas kovai su terorizmu sunku įvertinti, nes e, šalis neskelbė tokių duomenų, kadangi tai yra e, konfidenciali informacija. Bet galime daryti prielaidą, kad lyginant su jungtinių valstijų išlaidomis gynybai ir saugumai, manome, kad kasmet kovai su terorizmu uh, E, visos ES šalis skiria daugiau nei 8 milijardus eurų. Tačiau tą skaičių reikėtų vertinti labai atsargiai dėl to, kad jis paremtas įvairiomis prielaidomis. Priemonės kovai su terorizmu ir atsakas į negatyvų terorizmo poveikį. Tačiau tos priemonės pačios savaime taip pat gali neigiamai paveikti asmenis. Jau minėjau apie įvairius nepatogumus oro uostuose ir panašius dalykus. Pavyzdžiui, kai kurios kovos su terorizmu priemonės, e, žmonių grobimas, neteisėtas suėmimas bei asmenų kankinimai, taip pat e, masinis e, žmonių sekimas yra teisų, pagrindinių teisų pažeidimas neteisėtas įtariamųjų suėmimas arba neteisėtas jų laikymas taip pat gal, yra neigiamas poveikis. At, Apie tai kalbama ataskaitoje paskelbtoje 2017 metais, kurios tema e, Europo, priemonių stygiaus Europoje kaina. Taip pat reikia kalbėti ir apie konkrečių e, etninių grupių, e, etninėms grupėms priklausančių asmenų patiriamą žalą. Apie tai taip pat e, kalbama mano minėtoje ataskaitoje e, dėl rasizmo ir xenofobijos, kuri buvo pristatyta šiame komitete. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mūsų tyrimai atskleidė, kad terorizmas neigiamai atsiliepia žmonėms e, ne, ne tik dėl fizinių sužydimų, ne tik dėl to, kad žmonės žūna, pastarojo dešimtmečio išpoliai ir, jų, ir vertinamas jų ekonominis poveikis. BVP išraiška yra netoks didelis, bet jis yra e, juntamas. Tačiau bendras poveikis yra daug didesnis, nes psichologinio poveikio neįmanoma išreikšti ekonominiais matais. Užbaigiant reikėtų pasakyti, kad e, piliečiai tikisi iš vyriausybių kovos su ter, priemonių skirtų kovai su terorizmu, bet reikia taip tuo pat metu gerbti asmenų pagrindinės teisės, nes tų teisų pažeidimas gali dar labiau neigiamai paveikti asmenys ir visuomenė ir iš ekonominio požiūrio taško. Ir viena iš sričių, kurią akcentavome savo tyrimę, peržiūrėjo daugybę šaltinių, tai, kad reikia daugiau tyrimų, daugiau apžvalgų, kad įvertintume, e, kokią, kokį poveikį duoda lėšos skiriamos priemonėms kovai su terorizmu. This, um... Dėkoju, labai įdomus e, pranešimas kovo su terorizmu. E, komitetas galėtų netgi pasinaudoti šią medžiagą. Ne tik tai paskaityti tą medžiagą, bet ir kažką su ją daryti galima būtų. Pavyzdžiui, čia matome, koks yra realus terorizmo poveikis konkrečioms es valstybėms narėms. Taigi čia nereikėtų labai schematiškai kalbėti apie terorizmo pasakmes, tokias kaip, ką, pavyzdžiui, statistinis aukų skaičius. Yra dar ir kitų dalykų. Taigi labai gerai dabar pamatyti, kokia yra mūsų veiklos pridėtinė vertė. Atrodo, kad jūs čia du tuos plačius aspektus susijęte. Aš turėčiau daugiau klausimų apie antrąjį aspektą. Na, kaip žinia, žmonės iš nacionalinių parlamentų taip pat gali tų pačių klausimų turėti, pavyzdžiui, koks terorizmo poveikis visuomeniai. Na, aš savo klausimus galbūt vėliau užduosiu, dabar suteiksiu žodį parlamentarams. Taigi tikrai pranešimas labai įdomus, pradėsime nuo Natalie Grisbe, kuri yra specialiojo kovos su terorizmu komiteto pirmininkė, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū Klaudai. Keletą pastabų norėčiau užsakyti ir porą klausimų užduoti. E, pirmiausia, norėčiau sureaguoti į pirmininko pasisakymą. Beje, dėkoju už labai išsamų pristatymą. Tikrai šis reiškinys yra plačiai paplitęs visoje Europos Sąjungoje ir duomenų ir analizės turimos medžiagos lygis labai skiriasi valstybėse narėse, vienose valstybėse daug apie tai turimo informacijos, kitur beveik nieko. Taigi tikrai labai sudėtingas šis darbas. Taigi norėčiau padėkoti Jums už ES pridėtinės vertės kovoje su terorizmu analizę. Europos e, parlamente, ne tik Libė, bet ir mūsų kovos su terorizmu komitetas dirba kartu su nacionaliniais parlamentais, nacionalinių institucijų atstovais. Taigi mes tikrai labai drąsiai įmame šių klausimų, bandome ieškoti atsakymų į šiuos iššūkius, kurie aktualūs e, visoms valstybėms narėms, visoms šalims. iš karto pasakysiu, kad neturėjau laiko visko išnagrinėti, nes tą na, dokumentą gavome vėlokai jau, gal beje aš ir pati rūpiučio mėnesį atostogavau, todėl negalėjau su viskuo susipažinti. Bet štai tiek dokumente, tiek šiandien ryte jūs sakėte, kad 185 milijardai BVP yra prarandama dėl šio reiškinio. Tikrai nuostoliai didžiuliai. Be jokios abejonės, tai skaičiais negalima tiksliai e, pamatuoti, e, kiek tai žmogiškai, psichologinė prasme kainuoja, kokio poveikio tai turi visuomeniai, kokio poveikio tai turi, pavyzdžiui, ir politiniams visu, Europos visuomenių pasirinkimams. Na, apie tai galėčiau kalbėti dar ilgai, bet dabar iš karto e, mano, savo klausimus perduosiu. Štai pirmiausia, biudžeto aspektas. ES biudžete yra numatyta lėšų kovai su terorizmu. Taigi dabar mano klausimas toks tiek smukiškas, ar jums atrodo tų pinigų pakanka ar nepakanka. Štai pavyzdžiui, yra vystomos duomenų rinkimo sistemos tam, kad būtų teikiami, teikiamas atsakas pavyzdžiui, prevencijos ir kitose srityse. Taigi, ar, jums, ar jūs turite visus reikalingus duomenys šiandien? Na ir dar kitas trumpas klausimas. Jūs daug kalbėjote apie terorizmo finansavimą. Taip, labai svarbus klausimas. Čia jūs minėjote stebėjimo sistemos sukūrimą. Tas stebėjimo sistema galėtų būti panaši į JAF egzistuojančią sistemą. Koks būtų jūsų vertinimas dėl terorizmo finansavimo stebėjimo sistemos, europinės sistemos sukūrimo. Tai tiek būtų. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū Natalijai. Birgit, prašau. Ačiū. Aš šiandien kalbėsiu vokiškai, nes kol kas dar man kaip ir tęsiasi atostogos, todėl paprašiau kalbėti gimtają kalbą. Pirmiausia, aš labai norėčiau padėkoti prane, šito pranešimo autoriams ir esu labai dėkinga už tai, kad buvo kalbama apie e, kaštus ir apie Europos ir ne Europos finansinius aspektus, bet ne tik finansinius, ir apie kitas pasiekmes, kiek kainuoja išpoliai ir kokias priemonės Europa galėtų priimti. Ir taip pat labai esu dėkinga už nuorodą į tai, kad mes be abejo turime pagalvoti apie visas tinkamas priemonės ir apie tai, E, kokią vietą e, e, užima tos priemonės ir kiek tos priemonės gali sumažinti pavojų, tačiau taip pat kaip mes galime apsaugoti, apginti žmogaus teises. Ir E, tai galbūt nėra susiję su jūsų pranešimu, tačiau noriu tik tais priminti, aš e, po e, Briuselio išpolių buvau faktiškai prieš Briuselio E, už iš, e, išpolius e, pačioje stotyje. Ir aš tiesiog, tiesiogiai patyriau, kaip mūsų gyvenimą gali įtakoti tokie išpoliai. Todėl manau, kad politinis diskursas turėtų būti sustiprintas. Mes turėtume priimti labai greitai nacionalinės priemonės ir pristatyti piliečiams kažką labai greitai. Uh, Ir e, tą reiktų pasakyti apie daugelį priemonių, nes jas įgyvendinti užtrunka. Ir mes norime vis naujų ir naujų priemonių, kurios nėra pakankamai įgyven, į, įvertinamos. Labai esu dėkinga už. Uh, Tai, kad viena problema, už tai, kad, kad tai pastebėjote, yra daug problemų su e, jų įgyvendinimu visų pirma tai yra bendradarbiavimas. Ir uh, E, mes nesame pasirengę bendradarbiavimui. E, aš manau, kad vienas iš pranešėjų teisingai pastebėjo, jog turime skirtingas bendradarbiavimo tradicijas ir policijos darbe, ir teismų e, darbe, ir trūksta pasitikėjimo Manau, šioje srityje turėtume daugiau pasitemti. Ir labai norėčiau paminėti dar kitas, kitus dalykus, tai yra prevencija ir e, radikalėjimas. Man susidaro įspūdis, kad e, yra e, viena e, priemonė, kuri e, galėtų padėti mums išvengti radikalėjimo e, koncepcijos, nes mes e, turime labai skirtingas pagrindinės sąlygas, apie jas yra skirtingai kalbama ir be abejo jos turi būti aptariamos individualiai. Kalbant apie deradikalėjimą, viską galima aptarti labai trumpai tie, kurie jau yra suradikalėję, jie jau e, turi teistumo istoriją ir e, jie atitinkamai grįžta pas mus. Mes turime pirmiausia kreiptis į šeimą, į vaikus, į um, nepilnamečius. Jie gali tapti pažeidėjais, nusikaltėliais. Ir e, manau, kad yra E, per, per mažai e, kol kas į tai kreipiama dėmesio. Mums neužtenka stebėti e, žmonių ar tų vaikų, kurie gali tapti pažeidėjais. Stebėti nepakanka, mes turime sukurti jiems kitokią, kitokį pasaulį, mes turime jiems sukurti tokią tradiciją, išmokti gyventi kitokiame pasaulyje, įsivystyti kitokį pasaulį. Ir dar vienas paskutinis aspektas. Uh, Tai klausimas, koks e, radikalėjimas e, gali baigtis terorizmu. Aš žinau, kad Vokietijoje per pastaruosius 5-6 metus e, sustiprėjo smurtinės, smurtinės nuotaikos ir mes dabar koncentruojamės į radikalėjimą ir į, į terorizmą. Ir visgi paskutiniai pranešimai parodo, kad didėja E, islamistinių e, teroristų ir e, mes matome išpolius prieš piliečius, kurie palaiko pabėgėlius ar taip pat išpolius prieš prieglopščio prašytojus, taip pat yra daug smurto ir policijai tenka įsikišti ir e, matėme, kad visa minė Vokietijoje visai neseniai užsipuolė e, policija ir E, matome, kad visuomenė tampa vis labiau pasirengusi e, smurtui e, ir terorizmo poveikis yra nepakankamai įvertinamas. Mes manome, kad bent jau emociškai galėtume šiek tiek prisidėti prie situacijos pakeitimo ir e, turime pagalvoti apie kitokias radikalėjimo formas ir ekstremistinio smurto formas. Ir galėtume čia atlikti svarbu vaidmenį, pasižiūrėti, kaip mes vienas kitą galime palaikyti ir toje srityje mes galėtume pasigilinti ir pasižiūrėti, kokias priemonės galėtume pritaikyti. Ačiū. Maite, Ačiū dabar žodis Marytė. ponė pirmininkė. Aš, kaip ispanė, su dideliu susidomėjimu klausiausi tos studijos pristatymo, nes joje įvertinami kaštai Europos Sąjungoje, kiek tai kainuoja e, žmonių gyvybių išraiška ir taip pat kiek BVP e, nukenčia dėl teroristinių iš, išpolių, kaip tai, kiek tai žmogiško e, psichologinio kapitalo e, atseina. Tas e, visuomenis audinys buvo ypač smarkiai sudarkytas Ispanijoje, nors Prancūzijoje žmonių gyvybių kaina ir, ir ekonominė kaina taip pat labai aukšta. Ir tai tikrai įdomu mūsų darbai, kurį atliekame šiame komitete, tai aktualu ir rengiant rekomendacijas terorizmo klausimų komitetui. Ir dėl to esame dėkingi už šį dokumentą ir mes jį tikrai panaudosime rengiant pakeitimus bei rekomendacijas. Ir E, tai ypač įdomu teroristinių klausimų komitetui. Mūsų taip, e, paieš darbo atliekama nauda, taip pat kaštų palyginimas. Tai ypač naudinga būtų mūsų darbe. Bet norėčiau pasiūlyti, pakomentuoti porą dalykų tolesnėms studijoms. Jei viską vertiname e, relatyviais terminais ir, ir e, 2000, nuo 2004 iki 2013 Europoje, kas, kas, ir vertinant, kas įvyko Europoje, lyginant su kitomis šalimis - Afganistanu, Pakistanu arba žlugusios žlugusios tvarkos valstybėmis, Iraku yra, tai tai būtų su Irakus, su Sirija, palyginimas su tomis šalimis, kiek tai kaštuoja, būtų labai įdomus, kiek kainuoja fanatiškos ideologijos egzistavimas ir kiek kainuoja e, galimybės kovoti su terorizmu nebuvimas. Kiek kainuoja teroristinė valstybė ir ekonominių, ir moralinių, bei, bei žmogiškos, žmogus gyvenimo išraiška. teroristinių klausimų komitete. Liepos mėnesį, jei neklystų, klausėmės eksperto e, e, kibers, kibernetinio saugumo klausimais, kuris komentavo išpolius Izraelyje ir pristatė, kokios investicijos ten padarytos į e, našias veiksmingas technologijas ir, ir kaip tai užtikrina, didina našumą kovos su terorizmu ir kokią ekonominę naudą jie gauna parduodami šią savo išplėtutą technologiją. Galbūt galėtumėte pakomentuoti šias galimybės ir šiuos aspektus, kuriuos taip pat reikia svarstyti, kalbant apie kovą su terorizmu. Ačiū. Um, Dėkoju, kolegos. Norėčiau paprašyti tai laikytis kalbėjimo laiko. Ponas Karskis. Dėkoju pirmininkė. Mes dabar šiandien kalbam apie daugybę, apie tą reiškinį, kuris sudarytas iš skirtingų komponentų. Štai pavyzdžiui, jungtinių tautų lygių netgi yra naujas terminas išrastas teisė į saugumą. Tai reiškia, kad mūsų piliečiai turi teisę teis, jaustis saugus, o ši teisė yra tokia pat, kit, tokia pat kaip ir kitos teisės. Tos, tai teisė turi būti suteikiamas atitinkamas svoris. Uh, Taigi mums viena vertus reikia imtis veiksmų kartais ir kartais tie veiksmai apriboja tam tikras teisės. Bet pavyzdžiui, kai vyk, įvyksta teroristinis išpolis, visuomenė sutinka su tokiu teisų ribojimu ir dėl to problemų nekyla. Vėliau apie tai niekas nebekalba, taigi pasinaudojus tuo momentu galima tiesiog e, tas priemonės numaryti, numatyti ir labai dažnai vyriausybės tiesiog e, nebeatšaukia jų paskui. Tačiau labai dažnai tos priemonės yra realiai neveiksmingos, o daugiau psichologinės. Tiesiog tomis priemonėmis vyriausybė bando parodyti visuomeniai, kad ji kažką daro. Uh, kovoja su terorizmu. Štai pavyzdžiui, puikus krestomatinis pavyzdys, kai Prancūzijoje buvo įvesta nepaprastoji padėtis. Šis įstatymas buvo vėliau atšauktas, bet galiausiai paaiškėjo, kad 90 procentų teisės aktų, kurie buvo paremta nepaprastąją situaciją, pasiliko. Taigi reikėtų tuos sprendimus paskui peržiūrėti. Aš pateiksiu vieną labai kasdienišką pavyzdį. Saugumas oro uostuose. Iš pradžių po 2011 metų išpolių, teroristinių išpolių buvo įvestas draudimas skyščiuose įsinesti skyščius į lėktuvo saloną. Tas draudimas iš esmės yra bereikšmis, jis neturi jokios uh, prasmės. Išskyrus ES niekur kitur tokio draudimo nėra. Ir ko gero, čia tiesiog verslininkai uždirba pinigų iš to oro uostuose. Jau vien faktas, kad žmonės negali įsinešti skyščių, jie tiesiog e, perka tuos pačius skyščius ir butiliukus vandens praėję saugumo patikrinimą. Tai neša didžiulį pelną. Ir tai daug labiau apsimoka, negu kad, pavyzdžiui, nemokamai dalinti gėrimus lėktuvuose. Taigi pagrindinė teisė net, turėtų būti ne tik tai teisės į saugumo užtikrinimas. Reikėtų ir apie kitus aspektus pagalvoti, kas kartą e, koreguojant technologinius sprendimus. Kas kartą turėtume pagalvoti, ar naudojamos priemonės yra naudingos, ar jos yra reikalingos, o gal jos tiesiog tik tai pernelik smarkiai apriboja piliečių teisės. Ačiū kolegos, dabar sąraše turiu ponę Kengę, ponę Sargentinį, Deprija ir Stevens. Sąrašas gal, sąrašą tuo ir baigsime kalbėtojų, na, o dabar žodis Esil. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už pristatymą. Šiek tiek pakomentuoti norėčiau šiuos pranešimus. Klausimų neturėsiu. Štai dabar matome, kad Terorizmas yra piliečius labai neraminantis reiškinys ir piliečiai tikėsi, kad vyriausybė imsis veiksmų prieš jį. Išlaidos terorizmui visose valstybėse narėse didėja pačioje pristatymo pradžioje labai aiškiai buvo pasakyta, kad vyriausybės, valstybė narių vyriausybės nekoordinuoja savo veiksmų tarpusavyje, nekoordinuoja veiksmų tarp valstybės institucijų ir riboja piliečių teisės bei laisvės. Ir ko gero vyriausybės turėtų imtis, prisimti savo atsakomybę piliečių atžvilgių. Norėčiau beje pabrėžti vieną aspektą, apie kurį kalbėjote ir jūs savo pranešimuose. Jūs minėjote psichologinį poveikį visuomeniai. Taigi dabar norėčiau paklausti, ar jūs pagalvojate apie komunikacijos, informacijos klaidos poveikį. Juk viskas iš žurnalistų ateina. Labai dažnai būna tų melagingų naujienų apie terorizmą, uh, tai turi didelį psichologinį poveikį, taip tiesiog yra žaidžiama žmonių emocijomis. Be to dar reikėtų e, paminėti ir ekonominį poveikį. Kas dėl komunikacijos galbūt reikėtų numatyti bendrą požiūrį, pavyzdžiui, perorientuoti šiek tiek kitaip politikos krypti šioje srityje. Beje, dar paskutinis mano klausimas. Ar jūs pagalvojate apie išlaidų aukų šeimoms aspektą? Nes labai dažnai vykdant terorizmo prevenciją atsiranda daug aukų, pavyzdžiui, kai kurie žmonės praranda darbus arba turi imtis tam tikrų sprendimų, kuriuo kitomis aplinkybėmis nebūtų ėmėsi. Norėčiau užduoti klausimą. Gerbiamas kalbėtojau, jūs pradėjote savo pranešimą nuo to, kad labai svarbu valstybėms narėms kovoti su terorizmu. Ir dažnai valstybės narės sako, kad tai yra brangus procesas. Tačiau ko gero, dažnai situacija yra kitokia, kaip tik atvirkščiai valstybės narės bando patvirtinti tam tikras priemonės, kaip, pavyzdžiui, PNR, o tai labai daug kainuoja. Aš suprantu jūsų argumentus, tačiau aš norėčiau paklausti, kokio tipo politikos sprendimų jūs e, pasiūlytumėte priimti dėl ES e, priemonių nebuvimo kaštų. Nes dabar atrodo remiantis tą pačią logiką valstybės narės kaip ir prastumė tam tikras labai daug e, kainuojančias priemonės. Tai gal galėtumėte paaiškinti tai? Atsiprašau, pirmininkė, aš vieną klausimą turėčiau, norėčiau tiksliau užduoti, išklausęs visko, kas buvo pasakyta. Pranešimo pavadinimas yra ES masto veiksmų nebuvimo kaina. Aš e, mačiau, kad jūs nepaprastai sudėtingą įvertinimą samatą padarėte to, kiek tai galėtų kainuoti valstybėms narėms, e, piliečiams, bet aš niekur neradau e, tos neveikimo kainos, ES neveikimo tiksliau kainos. Jūs kalbate apie terorizmo kaštus, kiek kainuoja terorizmas. Tačiau, jeigu jau kalbate, kalbate apie ES lygio veiksmų nebuvimo kainą, tai aš norėčiau pasižiūrėti, kiek kainuotų ES lygio veiksmai. Pavyzdžiui, jūs, pra, jūs parengėte pranešimą apie terorizmo kaštus, terorizmą kainą Europoje, o ne apie ES masto veiksmų nebuvimo kainą Europoje. Ar aš klystu? Jūs, kolega, man nugvelbėte klausimą. Na ir galiausiai ponė Stevens, paskutinė kalbėtojo. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu viena iš bendra pranešėjų rengianti pranešimą e, specialiajame komitete dirbančiame terorizmo klausimais. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų indėlį į diskusiją apie kovą su terorizmu Tai yra tikrai labai. Čia šiandien pasirinkta labai plati perspektyva, bet man atrodo, kad pirmiausia reikėtų žiūrėti, ar nepažeidžiamos pagrindinės teisės. Šis pranešimas galėtų būti panaudotas mūsų pranešimui renkti pabaigti. Mes iki metų pabaigos turime pabaigti savo darbą, tai yra didžiulis iššūkis, bet e, turiu pasakyti, kad man labai patiko jūsų indėlis čia. Na, o kas dėl pusiausvėros tarp saugumo ir pagrindinių teisių, tą pusiausvėrą, aišku, reikia išlaikyti, aš to neginčiu. Tačiau labai sudėtinga surasti pusiausvyrą tarp pagrindinių teisių laikymosi ir saugumo. teisingumo sistema, policijos, teisėtvarkos institucijos turėtų dirbti bendram tikslui. Galbūt nereikia ieškoti atpirkimo ožių, bet kartu lygiai taip pat nereikėtų ir bandyti užmerkti akis prieš tam tikrus dalykus. Manau, kad visos terorizmo formos, tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų terorizmo formos, uh, turi būti panaikintos ir surasta pusiausvėra vis dėlto tarptų dviejų priešingų aspektų - saugumo ir pagrindinių teisų laikymosi. Jūs taip pat jau minėjote, kokios, kokie yra tiksliau pagrindiniai iššūkiai valstybėse narėse. Policijos teisingumo tarnybos dirba pagal skirtingas tradicijas ir reikėtų kažkaip stimuliuoti uh, skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų tarnybų skirtingose valstybėse narėse. Juk e, policijos ir teisingumo tarnybos turi užtikrinti tvarką ir saugumą. Čia reikalingas tinkamas bendradarbiavimas tarp institucijų. Reikalingas tinkamas bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų ir europinių agentūrų, kaip pavyzdžiui, Europolas, Eurojustas, Frontexas. Aišku, kiekviena institucija turi savo pridėtinę vertę, bet nacionalinės institucijos turėtų naudotis tuo, kas egzistuoja kitais lygiais, juk šios Europinės agentūros buvo sukurtos tam, kad padėtų nacionalinėms institucijoms. Reikėtų užtikrinti tinkamą kompetencijų, pasi, kompetencijų pasidalymą tarp skirtingų lygių institucijų. Juk jokių būdų Europos institucijos neturėtų pakeisti nacionalinių institucijų. Tačiau kai kuriuose sritise, netgi daugelie skaičių sričių, tiksliau didžiojo daugumoje sričių, ES veiksmai turi didesnę pridėtinę vertę. Ir čia vėlgi dabar dėl es masto veiksmų nebuvimo kainos. Tokia yra jūsų pranešimo tema, bet aš to pasigėdau. Irgi, aš manau, kad reikėtų galbūt įvertinti tai, kas buvo padaryta iki šiol, pažiūrėti, kas e, tinkamai veikia, kas mažiau galbūt tinkamai veikia. Ir mes, aišku, būtinai atsižvelgsime, rengdami savo pranešimą į jūsų indėlį. Iš tikrųjų, jūsų e, pristatyta apžvalga e, suteikia peno platesnėms diskusijoms E, žinau, kad neturėsite galimybės atsakyti į visus klausimus, bet noriu taip pat ką pakomentuoti, e, pratesti pono Deprie komitetą. Mes, Libe komiteto nariai, e, gilinamės į tai, kokias priemonės dabar naudojame, pername prie saveikumo. Bet yra daugybė, įvair, egzistuoja daugybė įvairiausių sričių ir priemonių, pažiūrėjau, darome prielaidą, kad Europolas dabar dirba tinkamai, gerą kryptimį, bet tiksliai to nežinome. Noriu paklausti, kokia tikra nauda ir vertė tų veiksmų. Ar savo tyrimuose, medžiagoje, kurią nagrinėjote, e, aptikote informacijos, kad ta nauda veiksmų iš, yra tikra, apčiuopiama, pavyzdžiui, keliaivių duomenų įrašo sistema. E, kaip jį gyvendinama. Valstybės narės labai nevienodai vertina tos sistemos naudą. Čia lyginame Europos masto priemonės ir bandome suvokti, kokia yra nauda, tai kaip mes ją suvokiame. Ar jūs sutinkate, kad ta nauda yra? Nes tai ir yra tikroji kaina visų šių veiksmų ką sako jūsų tirta medžiaga, tai svarbu išsiaiškinti prieš perinant prie kitų klausimų internetinio saugumo ir saveikumo. Geriausia būtų atsakyti į pagrindinius klausimus, nes buvo išsakyta platesnių pastebėjimų. Noriu pasveikinti poną Deprė už tai, kad e, atskleidė, kad tai e, tai apžvalga, kurioje gilinamas ne tik į tai, kiek kainuoja Europos masto veiksmų nebuvimas ir kodėl. Kai pradedame gilintis į viską, e, e, dėkti prevencinės priemonės, apsaugoti, e, tirti, aiškintis, bet ir tai atskleidžia tikrąją naudą, vertę ir kaštą, bet mes to tiksliai nežinome. Mūsų e, renkta apžvalga atskleidė, kad reikia daugiau informacijos apie tai. Ir čia perinu prie ponios Argentinį išsakyto komentaro. Europos mastų nebuvimas, kiek tai kainuoja. E, jūs imatės veiksmų, bet jie yra nepakankamai našus arba kai ką darote, bet darote tai e, pažįsdami žmonių pagrindinės teisės. To būtų galima e, išvengti, pasirenkant netokias. E, netokias agresyves priemonės. Ir čia prieinu prie ponios Grisbek ir jos komentuoto pasiūlymo. Reikia taikyti baudžiamosios teisės po, požiūrį šiais atvejais ir išsiaiškinti, kokia e, nauda, kokia yra tikra apčiopiama nauda. Ir išsiaiškinti, ar pagal teisingumo teismo e, teiseną galima tokią sistemą kurti, nes e, teismo nutartys yra labai griežtos, labai aiškios. Ir noriu atsakyti ponios Stevens išsakytą komentarą. Jūs aiškiai pasakėte, kad reikia pusiausvėros tarp e, saugumo ir laisvės, bet visų pirma, reikia savęs paklausti, ar ta priemonė, kuri siūloma, atneš daugiau saugumo, nes jeigu ji ne, nenaši, neveiksminga, net jeigu, pavyzdžiui, apribojate pagrindinės teisės, nepasiekėte tikslo, kurį išsikelėte. Todėl reikia daryti kiekybinį šuolį šiame etape ir pereiti prie vertinimų įvertinti tai, kas yra, ką žinote. Galbūt tas darbas politikų netoks patrauklus, bet tai svarbus darbas veiksmingai vertinti visus praktinius veiksmus nuo prevencijos etapo iki persekiojimo, apkaltinimo ir nuteisimo. Ispani, Ispanijos atstovę, pamiršau jos vardą. Jūs uždavėte labai suosmenintą klausimą. Tai susiję ir su kitų komitetų šiame parlamente darbo, pavyzdžiui, užsienio reikalų komitetų ir priemonėmis, kurių reikia imtis ir užsienio reikalų srityje. Galbūt tai e, susiję su pagrindinėmis priežastimis apsprendžiančiomis terorizmo prevenciją. Pone Sipal, e, jums atsakydamas noriu pasakyti, kad mes jau anksčiau pastebėjome, kaip sunku e, su, su, supriešinti, vertinti e, ekstremalios dešinės teroristinius nusikaltimus su neapykanta skatinančiais nusikaltimais. Smurtas yra ir čia, ir čia. Ir todėl reiktų į tai, tai įvertinti šioje diskusijoje. Todėl, jeigu vertiname, su kuo kovojate, kovodami su radikalėjimu, tie, ta kova veda prie tam tikrų e, visuomenės grupių diskriminacijos. Reikia būti labai atsargiems. Kibernetiniai nusikaltimai. Šiek tiek apie tai pane Kijengė. Organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Šio, šio, šio, už šias rytis daugiau atsakinga komisija, tai turime atsižvelgti. Uh, ir suvokti, kad kova su terorizmu yra tik tai um, Lietkalnio viršūnė, nes kalba eina apie įvairiausius susijusius nusikaltimus būdžiamosios teisės rytyje. Mano kolega gana neblogai jau atsakė į užduotus klausimus. Grįžtant prie apžvalgos, kiek kainuoja Europos masto veiksmų nebuvimas. Aš pabandysiu praktiškai vertinti tą naudą. Reikėtų savęs klausti, kiek e, išpolių būtų pavykę užkardyti, jei tos priemonės būtų įdėktos. Galbūt, kalbant apie tai, galima būtų teikti, kad kai kurie empiriniai duomenys atskleidžia, kad e, daugiau, skiriant daugiau lėšų kovai su terorizmu galima užkardyti didelio masto išpolius. Bet jeigu šiandien skiriate pinigų konkrečiai priemonį, galbūt kažkas pasikeis. Bet pastebime, kad mažesnio masto išpoliai toliau vykdomi ir žūna pernelik daug civilių. Vertinimai šioje srityje yra tikrai nelengva užduotis, yra daugybė nežinomųjų, negali duoti labai aiškaus atsakymo e, psichologinis poveikis. Žiniasklaida vadina labai svarbu vaidmenį ir ji taip pat daro psichologinį poveikį. Ir tampi, pats tampi tokio netiesioginio teroristinio išpalio auka didelės gyventojų grupės yra paliestos. Ir visa informacija atskleidžianti visą mastą, po, visą poveikio mastą dar tik tai yra renkama. Junktinėse valstijose po Bostono maratono išpolių e, konstatuota, kad tai labai paveikė žmonių gyvenimo kokybę. O pavyzdžiui, virinėje mokykloje nužudyti 20 mokinių, tas atvejis taip smarkiai žmonių e, gyvenimo kokybės nepaveikė. Bet nebejotinai žiniasklaida yra glaudžiai susijusi su terorizmo nušvietimu ir tai yra teroristinių grupių svarbus tikslas kalbant apie artimuosius, e, terorizmo aukų ir ką jie patiria, kaip jie nukenčia. Čia mes apie tai nekalbėjome, bet mes žinome, kad kitose renktose apžvalgose buvo tirtas šis poveikis. Taip pat ir e, apžvalgoje apie procedūrinės teisės ir sulaikymo sąlygas. Pavyzdžiui, žmonės, kurie E, yra sulaikomi ilgam laikotarpiui, jie nukenčia, nes jiems paskui sunku įsidarbinti, nukenčia ir jų šeimų nariai. Yra daugybė susijusių kaštų ir išlaidų. Manau, geriausias dalykas būtų, jei pasirodytų apžvalga, kur būtų aptarta, kokia yra mūsų veiksmų vertė ir nauda, kokia nauda mūsų kovos su terorizmu veiksmų ir kaip tai vertinti, kaip įvertinti naudą konkrečiose sritise tyrimo komandų, SIS2 sistemos, kokia nauda, bet sunku būtų viską apriepti viename dokumente. Ir šiandien čia vyko tokios aktyvios diskusijos. Dėl to, kad ir pagrindinėme komitete tai bus labai aktyviai svarstama, nes tai yra labai svarbu. Mes suprantame, kad tų veiksmų nauda yra ir ji konkreti. Bet dabar įmamės kitų stambių klausimų, tokių kaip kibernetiniai nusikaltimai virtualiojoje erdvėje. Pagrindinių teisų klausimai, taip pat praktiniai aspektai. Būtent todėl rengiamės toliau eiti šiuo keliu. Tai yra labai svarbu. Kolegos, dėkoju už tai, kad taip e, viską puikiai ir e, suman, sumaniai pristatėte, pasiremdami savo žiniomis. Kolegos, mes žinoma, tęsime darbą toliau ir žinau, kad gausime visus susijusius tekstus. Ačiū. Now move on to the next item. Thank you. Galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimų. So, colleagues, we move straight to point 10. Todėl dabar dešimtasis darbo tvarkės punktas, kolegos. Eurojust ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimas, e, konsultacinė procedūra, su parlamentu konsultuojamasi dėl šio susitarimo patvirtinimo komitetas nieko negali keisti, nebent e, Libė komitetas gali teikti e, pasiūlymus dėl procedūrinių aspektų. Tai yra Eurojusto ir trečiųjų šalių susitarimai ir procedūra visada yra ta pati. Kadangi mes turime mažai laiko, per kurį turime pateikti atsakymą tarybai, siūlau kolegoms dirbti sparčiai ir, kaip jau sakiau, mes galime gilintis tik tai procedūrinius aspektus, susitarimo turinio negalime keisti. Ir žodis pranešėjai poniai Ferrarai pristatyti šį pranešimą. Prašau, Laura. Aš visada pabrėžiau svarbą to, kad tarp teisėsaugos institucijos turi bendradarbiauti, kovodamos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Kaip žinome, mafijos veikla išeina iš už valstybių narių sienų ribų. Tai yra daugia nacionaliniai nusikaltimai ir juos reikia efektyviai spręsti. Pagal ES ir Euro, pagal Euro, Europolo duomenis Albanijos prekeiviai narkotikais užsijima ir turto prievartavimu bei žmonių, prekyba žmonėmis, pinigų plovimu. Ir Europos rinka yra natūrali rinka, kur nusėda jų veikla. Todėl E, labai svarbus bendradarbiavimo sustarimas tarp Eurojusto ir Albanijos. Ir e, sustarimas e, sudarytas tarp šios agentūros ir trečiųjų šalių yra labai svarbus. Aš esu tikra, kad šitas sustarimas paskatins kovą su šiais labai rimtais nusikaltimais. Ir iki šiol agentūra yra sudariusi įvairius bendradarbiavimo sustarimus su trečiosiomis šalimis, tarp jų ir JAV, Norvegija, Šveicarija ir Makedonija, buvusią Jugoslavijos e, Respubliką. Ir e, Taip pat pasisako už tai, jog ateitie reikėtų sudaryti kitus sustarimus tam, kad būtų pagerintas tyrimų efektyvumas. Uh, Ir e, taip pat labai svarbu um, suderinti, priderinti Albanijos teisės aktus prie ES teisės aktų. Yra priimami e, teisės aktai kovai su mafija ir padaryta nemaža pažanga, konfiskuojant nusikalstamų būdų įgytas, įgytą turtą. Taip pat buvo um, įvykdyta poėmių ir Taip pat Albanija bendradarbiauja su atskiromis valstybėmis, ES valstybėmis narėmis. Taip pat yra užmėgstas teisminis bendradarbiavimas. Pagernus šį bendradarbiavimą mes tikimės, kad tie rezultatai įtakos kovą su pinigų plovimu ir e, su narko, priekyba narkotikais. Ar jūs norėjote pasisakyti šio klausimu, ponė Satina? Ponios ir ponai, kalbėsiu čekiškai. Užsidėkite ausines. Aš e, e, esu šešėlinis pranešėjas ir aš esu, aš palaikau e, pranešėjo šitą pranešimą ir manau, kad toks susitarimas padės geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Ir uh, E, dabar Albanija yra patenkinusi visus keliamus reikalavimus ir naujas sustarimas padės labiau integruoti Albaniją į ES institucinę struktūrą ir pasiruošti narystė ES. Dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Arba pašešėlinam pranešėjui. E, dabar ponia Grisbek, Aldės šešėlinė pranešėja. Ačiū labai trumpai porą pastabų. Mano parlamentinė grupė mano, kad šis sprendimas labai svarbus, todėl kaip šešėlinė pranešėja siūlyčiau patvirtinti šio sustarimo tarp Eurojusto ir Albanijos turinį. Na ir labai džiaugiuosi, kad pradėsime dabar bendradarbiavimą su kaimininė šalimi, tam, kad kartu kovotume su priekybė žmonėmis, kontrabanda, priekybė žmonėmis ir terorizmu, apskritai organizuotų nusikalstamumu. Taip pat norėčiau dar e, priminti, kad Eurojustas yra labai svarbus ir neapeinamas subjektas kovoje su terorizmu. Ir ši institucija labai išmaniai ir pažangiai dalyvauja kovoje su terorizmu bei jo organizuotų nusikalstamumu. Aš tik tai tikiuosi, kad Eurojusto biudžetiniai pageidavimai uh, bus, at, į juos bus atsižvelgta. Ačiū. Pirmininkas. Labai ačiū. Dėkuoju pranešėjai. Ir aš tikiuosi, e, siūlau, kad mes laikytumės jos pasiūlymo ir e, pakeitimams terminas bus rūpiučio 31. E, Na ir dėl visų pakeitimų, procedūrinių pakeitimų mes laikysimės jos pozicijos. Ar norite ką nors papildyti? Ne? Puiku, dėkoju už nuveiktą darbą, šešėliniams pranešėms taip pat. Dabar kolegos paskutinis mūsų klausimas šį rytą. Ir sveikiname e, Libę E, Europos migracijos forume. Okay. Maybe, maybe introduce... Gal reiktų per traukėlę padaryti? Na, noriu dabar e, pristatyti šitą klausimą, kol kolegos ateina. Taigi noriu pasveikinti e, Europos migracijos forumo biuro narius Libė komitete. Tie, kas nežinote, E, e, Europos migracijos e, forumui vadovau, vadovauja Europos ekonomikos socialinis komitetas, Europos komisija iš DG Home. Noriu pristatyti ponę Kadrisovą, kuri atstovauja PIKUM, tai yra tarptautinio bendradarbiavimo ir nedokum, neregistruotų migrantų platforma, taip pat ponę Silviją Giulinį iš Generation 2.0 e, už teises lygybę ir įvairovę, nepelno ne, ne organizacija susidedanti iš žmonių, iš skirtingos kilmės žmonių, kurie dirba kartu siekdami užtikrinti e, vienodas sąlygas e, įvairioje visuomenėje. Taip pat ponė Sova ir Giulini, kurie pristatys mūsų diskusiją. Taip pat E, pona Kumų iš UNITE ir Kristian Privulesku iš e, Ekosoko. Ir taip pat e, jie mielai atsakys į jūsų klausimus, kurie gali kilti diskusijos metu. Taip pat džiugu pristatyti Laura Korado iš Europos komisijos DJ Home, kuri taip pat yra biuro narė. Praėjusi sausį forumo atstovai e, pristatė savo darbą Libė komitetui ir mes susitarėme reguliariai susitikti ir aptarti e, darbo rezultatus metiniuose posėdžiuose. Paskutinis forumo posėdis vyko šių metų kovo 6-7 ir e, buvo kalbama apie tokias temas. Einant link įtrauklios darbo rinkos migrantams, potencialo išnaudojimas ir iššūkių sprendimas ir buvo dirbama su EMF ir vyko e, dialogas apie migraciją, prieglopsti ir migrantų integravimą. Ir šis klausimas labai svarbus yra Libės komitetui. E, taip pat e, buvo aptariami integravimo klausimai, kurie yra šių metų darbo tvarkėje. Ir trečiųjų šalių nacio, E, e, trečių šalių piliečių atvykstančių ES skaičius mažėja. E, taigi dabar pradėkime nuo ponios Sovos. Ne, ponė Silvija pradės ir kalbės penkias minutės. Dėkuoju kolegoms, kurie pasilikote šioje diskusijoje. Pone Sova, ponė Silvija. Sveiki, aš esu Silvija Žiulinė ir kartu su Fernando Biago, kurio čia šiandieną nėra, aš atstovauju pilietinės visuomenės organizacijoms nacionalinių lygmenių e, Europos migracijos forume. Forumas pirmiausiai vyko 2015 metais ir gimė iš bendradarbiavimo tarp Europos komisijos ir e, Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto. Ir Tai buvo Europos integracinio forumo darinys, kuris susiformavo tarp 2009-2014 metų. Šis migracijos forumas su, susijęs su darbo rinkos formavimu migrantams. Ir e, forume dalyvavo 218 atstovų iš įvairių pilietinių organizacijų. Ir e, taip pat Buvo daug atstovų iš valstybių narių ir Europos institucijų, e, kurios, e, kurie dirbo kartu su savivaldybės institucijomis. E, forumas šiais metais pradėjo nagrinėti dviejų migrantų liudijimus. Vienas buvo apie tai, jog yra lengva legaliai at, ar, ar yra lengva legaliai atvykti į ES ir ar, e, e, ar galiausiai migrantai netgi legaliai atvykę dažnai negauna dokumentų. Kita vertus, jie paminėjo praktinius sunkumus, pavyzdžiui, kalbos barjeras arba e, sunkumas, sunkumai kylantis atdarant banko sąskaitą. Forumo metu buvo išklausyti du liudijimai ir buvo pabrėžiama e, politikos formavimo svarba. Tai buvo pabrėžta e, visuose forumuose. E, po šio forumo mes pasiskirstėme į grupės ir kalbėjome apie kvalifikaciją, apie darbo išnaudojimą ir įvairovę darbo vietoje. Kai buvo kalbama apie kvalifikaciją, buvo pabrėžiama, jog svarbu surinkti duomenis apie e, įgūdžius ir e, naują ir apie reikiamą informaciją. Ir e, tai gali būti suvedama į duomenų bazę. Viena vertus, migrantai gali būti atrandami pagal jų įgūdžius, kurie galbūt yra netradiciniai. Antra vertus, darbdaviai gali būti informuojami apie nestandartinius CV ir e, jie galbūt labiau norės samdyti migrantą. Uh, Buvo pateiktas vienas e, svarbus pasiūlymas, kad reikia išnaudoti talentus neformalioje aplinkoje. Galbūt pabėgėlis negali savo doku, dokumentais įrodyti savo kvalifikacijos, tačiau gali tai įrodyti kitaip. Ir su to susiję yra kelios problemos. Visų pirma, trūksta informacijos darbdaviui nes darbdavys nežino apie naujai atvykusį migrantą, tačiau taip pat E, žmogus e, gali būti netikras ar gaus leidimą gyventi ir e, nėra stabilios politikos ir tai galbūt nebus gera paskata darbdaviui samdyti migrantą. Tai turi būti daugiau paskatų darbdaviams. Reikia taip pat e, įvairių mokymų, reikia mokyti žmonės apie įvairovę, tačiau taip pat e, reikia kultūrinių mokymų migrantams, kad migrantai labiau žinotų apie tai, kokia situacija susidarys. Uh, kitas svarbus dalykas - prieiga prie teisingumo. E, tai turėtų būti užtikrinta visiems nepriklausomai nuo statuso. Ir tai yra labai svarbu siekiant išvengti e, darbo jėgos išnaudojimo. Buvo e, ypač pabrėžta tai, kad patys migrantai turi sėkmingai skatinti E, didinti informatumą apie sėkmės istorijas ir taip pat turi būti įvesta Europos kvota migrantams įdarbinti. Ačiū. Uh, make... Ačiū. Aš norėčiau porą komentarų pasakyti ir porą žodžių tarti apie tai, ką reiktų daryti toliau ir kokie yra kitų metų planai. Noriu pabrėžti vieną klausimą, kuris buvo uh, nagrinėjamas per vieną šių metų sesiją. Uh, Mums buvo labai įdomus ES finansavimo klausimas ir daugiametė finansinė e, programa. E, tuo labai domėjosi pilietinė visuomenė kaip e, tai galėtų geriau pasitarnauti migrantams per pilietinę visuomenę, tačiau taip pat buvo daug nesusipratimų ir daug biurokratijos, buvo labai sunku įtraukti į šios mechanizmus pilietinę visuomenę. Mes visada apklausėme dalyvius, kokios sesijos jiems atrodė svarbesnės. Ir kai jie nurodo, kad galbūt sesija buvo per daug sudėtinga, per daug sunkiai suprantama. Ir tai tik parodo, kad mes apie tai turime daug daugiau kalbėti mes, mūsų visuomenė turi įtraukti ir įvykdyti labai daug programų, tačiau tuo pačiu metu e, pilietinė visuomenė nesupranta, kaip įsitraukti į e, šiuos forumus. Mes turime e, visą tai turėti omenyje. Daugelis šalių neabsorbuoja skiriamo finansavimo. Turime pagalvoti, kaip mes turime perskirstyti šiuos pinigus. Ir atsižvelgiant į besikeičiančią politinę situaciją, matome, kad vyriausybės gali mažinti finansavimą migrantams ir mes turime kažkokiu būdu užtikrinti, kad bus testinumas ir lankstumas. Ir mes ir turime e, kažkaip kitaip nukreipti šitą finansavimą. Tai turi būti nulatinė tema. <clears throat> Mes uh, turime e, e, suteikti daugiau priemonių pilietiniai visuomeniai. O koks mūsų tolimesnis planas? Mes jau aptarėme, kokia bus mūsų tolesnė tema ir e, per daugelį metų mes kalbėjome apie integraciją, apie darbo rinką ir mums kyla klausimas, į ką turėtume na, labiau orientuotis. Jeigu jūs diskusijoje norite iškelti daugiau jums rūpimų klausimų ir manote, kad e, šie klausimai turėtų būti, būtų, būtų, būti sprendžiami, tai e, labai džiaugiamės, labai lauksime jūsų idėjų. Taip pat mes turime sustarimą dėl pabėgėlių, ten prisimta labai daug įsipareigojimų, turime panalizuoti, kaip tai reikia gyvendinti ES lygmenių. Aš manau, kad bendra nuomonė ir nuotaikos yra tokios, kad visi puikiai žinome, kokia yra politinė situacija. Politinė vis, e, vis, pilietinė visuomenė yra dabar labai sunkioje situacijoje. Ir mes mums nepavyksta e, daryti pokyčių, mes niekada nelaimime. Mes e, dabar susitelkėme į e, tik tai smulkius tikslus. Mano moto kitiems metams yra susitelkti į detalės ir į gerą praktiką ir apie tai kalbėti su vyriausybėmis. Taip pat manau, kad turėtume uh, panalizuoti, kaip labiau įtraukti vyriausybę į forumą. Ir e, mes pilietinėje visuomenėje turime daugiau susitelkti į tai, ką reikia padaryti ir į pragmatinius sprendimus. Ačiū. Labai liūdna buvo išgirsti tą jūsų frazę, kad mes niekada nelaimime. Na, ačiū Jums už pranešimus. Ir dabar vyksta ilga diskusija, daug diskusijų. Na ir dabar pradėkime diskusiją nuo Kristinos. Kristina. Ačiū pirmininkė. Dėkoju migracijos formui, už darbo pristatymą. Aš visiškai pritarčiau jūsų darbo logikai bei, jūčiau, bei jūsų pranešimui. Migracija nėra problema, migraciją reikia vertinti teigiamai kaip sprendimą problemų. Reikia bandyti, kaip manoma, geriau integruoti migrantus į mūsų darbo rinką. Pirmiausia, tai yra svarbu tam, kad pagerintume jų integravimąsi ir uh, užtikrintume orias gyvenimo sąlygas, bet lygiai taip pat dėl ekonominių priežasčių. Europos visuomenė senėja, mūsų demografiniai iššūkiai didžiuliai, mums reikia vis daugiau darbo jėgos. Tačiau jūsų beklausydamas suprantu, kad dar daug ką reikia nuveikti. Kita vertus, suprantu, kad e, į kai kuriuos jūsų siūlymus buvo atsižvelgta, bent jau čia parlamente, pavyzdžiui, dėl paprastesnės prieigos prie darbo rinkos ir dėl vietos valstybinės kalbos mokymosi. Sofija Inetvel prieimimo sąlygų klausimų 2017 metais rengė pranešimą ir mes tuo pranešimu e, prašėme valstybių narių užtikrinti e, prieigą prie e, darbo rinkos migrantams praeis dviem mėnesiams nuo jų prašymo patvirtinimo ir taip pat užtikrinti nemokamus kalbos kursus. Tačiau dabar man kyla klausimas, kaip dabar esant tokioms nemalonioms politinėms sąlygoms e, sudaryti sąlygas tinkamesniam migrantų prieimimui. Dėkuoju. Ačiū Kristin už mūsų europinės pridėtinės vertės paminėjimą. Kaip žinia, integravimas, integracija yra labai sudėtingas klausimas, labai kompleksiškas klausimas. Taigi, aš taip pat dar užduosiu klausimą šiuo klausimu, bet matau, kad kalbėtojų sąrašas netrumpas. Dabar žodis poniai Sesilkiengi. Ačiū, Klodai, už suteiktą žodį. Aš norėjau pirmiausia padėkoti už pasisakymus. Tas pasaulinis požiūris Global Compact, man atrodo, labai teigiamas dalykas. Jūs turite viziją čia, o ne vien tik tai Taigi ne vien tik tai e, techniškai šį klausimą žiūrime. Kai e, dirbame su migracija, reikia žiūrėti plačiau. Štai pavyzdžiui, jeigu panagrinėtume į ES atvykstančių ir prieglapšio prašytojų ir pabėgėlių statuso neturinčių uh, asmenų atvejai, tai jiems reikia jau dabar čia Europoje esantiems asmenims numatyti integracijos priemonių. Beje, yra numatyta taip pat keisti ir melinosios kortelės direktyvą. Aišku, to nepakanka, bet tai jau yra pirmasis žingsnis šią linkmę. Ir aišku, mobilumo kontekste reikia reglamentuoti atvykstančių ES asmenų buvimą. Be to dar yra ir kitų svarbių klausimų valstybėse narėse, tam, kad pavyzdžiui į jų teritoriją atvykstantis asmenis galėtų turėti orę ateitį, juk tie žmonės labai dažnai palieka darbus, visą turtą, viską, ką turėjo savo šalyse. Taigi čia tiek teisinių, tiek teisės aktų leidybos požiūrių reikia vieną dalyką paminėti. Situacija keičiasi. Ekonominė krizė palėtė visus. Daug asmenų atvyko į ES, tačiau statiminė bazė tam nepritaikyta. Štai pavyzdžiui, kai žmonės praranda savo darbą ir kai neranda greitai kito darbo, tiesiog e, yra išstumiami iš tos oficialiosios sistemos ir patenka į uh, nusikaltelių rankas. Tų žmonių mes nematome, tie žmonės nuolat kiekvieną dieną yra išnaudojami. Aš galiu kalbėti apie Italijos atvejus, bet manau, kad ir kitur tas pats vyksta. Tie žmonės uh, tampa žemės ūkio darbininkais, neturi dokumentų ir jie praktiškai papuola į uh, asmenų verčiančių juos dirbti apgailėtinomis sąlygomis aukomis. Taigi reikėtų apie tai pagalvoti ES lygiu. Visos valstybės narės turėtų peržiūrėti teisės aktus ir atsižvelgti į nuolat kintantį kontekstą. Na ir pabaigai pasakysiu, kad mums reikalinga gerosios praktikos mainų platforma. Aišku, daug yra gerosios praktikos pavyzdžių, o šiandieninis mūsų iššūkis, pagrindinis mūsų iššūkis yra integracija. Pasiremdami gerosios praktikos pavyzdžiais tą platformą galėtume patys savo padėti. Štai pavyzdžiui, mes dirbantis institucijose taip pat norėtume, kad gerosios praktikos pavyzdžiais būtų keičiamasi ir naudojamasi visoje ES. Dabar žodis Barbarai Spinelį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie tam tikrų jau paminėtų klausimų. Cecilė taip pat apie tai kalbėjo. Beje, dėkoju už pranešimą, jis e, labai svarbus mūsų darbe. Na ir ateičiai, sakyčiau, reikėtų galbūt griežčiau vertinti vykstančius procesus ir numatyti, pavyzdžiui, projektų ar iniciatyvų e, tokiems reiškiniams, kaip kad, pavyzdžiui, vergovė žemės ūkio ar kitose sektoriuose. Juk yra, pavyzdžiui, vergovės ne tik e, Libijoje pavyzdžių, bet ir net, net ir mūsų šalyse. Kaporarato itališkai, pavyzdžiui, tiksliau Italijoje vyksta tokie dalykai, bet ir kitose Italijos vietovėse tai egzistuoja. Na, galbūt e, kolegos e, Bruselėje nežino, kas tai yra. Tai yra tas vadinamasis kapralas, kuris ieško pigių darbuotojų bendrovėms, žemdirbiams. Ir tai yra daroma nesilaikant teisės aktų, nesilaikant e, darbo sąlygas reglamentuojančių įstatymų. Migrantai dirbantis tokiamis sąlygomis yra labai prastai apmokami, pavyzdžiui, už 10 valandų darbo maždaug 15 eurų tik mokama. Man atrodo, kad tai pažydžia visas įmanomas taisyklės ir panašu yra jau į vergovę. Nekalbėsiu, nekalbėsiu net ir apie būstą, jų tikriausiai matėte dokumentinius filmus apie tuos žmonės, kuriuos įdarbina vadinamieji kapralai. Nežinau, ar jūs matėte filmą apie pokarą laikotarpį Italijoje, kuriame rodomas už Milano rodomos už Milano esančias vietovės, tokios kaip ir kolonijos. Man labiausiai rūpi migrantų įgalinimas jų integracijos procese. Mes matėme puikių gerosios praktikos pavyzdžių, kai darbuotojai patys būrėsi į organizacijas, į socialinės ir solidariosios ekonomikos organizacijas. Taigi migrantai irgi veikia tokioje, imasi tokios veiklos, jie taip pat NVO dirba šioje srityje, dirba su migrantų integracija. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, šiokia tokia provokacija. Viena iš tų NVO, apie kurią mažai kalbama, yra Italijos katalikų bažnyčia, konkrečiai Italijos katalikų bažnyčia, kuri šiandien praktiškai atlieka valstybės funkcijas. Pavyzdžiui, tas dečioti laikas, laivas tiksliau, negalėjo prisišvartuoti prie Italijos krantų, nes vyriausybė tiesiog atsisakė juos priimti. Galiausiai e, katalikų bažnyčia sutiko tuos imigrantus paimti. Čia vėlgi gal reikėtų ieškoti tada sutarimo tarp bažnyčios ir valstybės formų tam, kad e, visos teisės aktų nuostatos dėl darbo e, teisės ir religinio nediskriminavimo būtų taikomas. Dėkoju. Taip tikrai labai kontroversiškas klausimas, kai kalbėjome apie pasaulinį susitarimą, globalinį susitarimą. Katalikų bažnyčia buvo minėta kaip viena iš svarbiausių subjektų. Toliau Birgit žodis, prašau. Ačiū Klodai. Manau, kad mes čia maišome skirtingus dalykus. Viena vertus yra migrantų turinčių legalų gyventojų statusą, o kita vertus reikėtų kitą klausimą pažiūrėti, kaip galima būtų juos integruoti ir kaip e, NVO galėtų prie to prisidėti. Barbara Spinelli labai įdomų reiškinį aptarė. Viena vertus ne tik Italijoje, bet ir kitur yra valstybių, tiksliau yra žmonių kitose valstybėse, kuriuose, kurie, kuriuose tie žmonės neprašo migranto statuso, bet tiesiog nori dirbti. Jie neturi oficialaus leidimo dirbti. Bet visada atsiranda žmonių pasiūlančių e, jiems dirbti su jais kadangi tie asmenys neturi teisinio statuso legalaus, jie gali būti bet kada išsiusti, todėl jie pasitikė tai žmonėmis. Taigi viena vertus mes nenorime turėti nelegalių migrantų, kita vertus yra žmonių, kuriems labai naudinga, kad tie žmonės jiems dirbtų blogomis sąlygomis. Taigi čia nereikėtų veidmainiauti ir dirbti norintiems žmonėms tiesiog reikėtų pasakyti, kad mes neturime jiems darbų, neturime darbo vietų, dėja turime jūs atgal išsiųsti, išsiųsti į jūsų šalį. Arba atvirkščiai reikėtų pasakyti, kad štai yra tokių darbo vietų, į kurias nepretenduoja nacionalinės valstybės narės piliečiai, bet tokiu atveju reikia užtikrinti jiems teisės aktų laikymasi. Tai būtų bendrasis politinis sprendimas, kurį reikėtų priimti. Na ir kitas dar aspektas - prieglopščio prašytojai. Jie turi teisinį statusą. Kodėlgi, pavyzdžiui, jie negalėtų dirbti tuo atveju, jeigu yra tų darbų. Čia vėlgi tai galiotų ne tik tai pabėgėlio status, tiksliau prieglopščio e, statusą gavusiems žmonėms, bet ir tiems žmonėms, kurie dar laukia sprendimo dėl jų situacijos. Juk yra darbo vietų, pavyzdžiui, mano šalyje trūksta žmonių kurie profesinį mokymą, kvalifikat, profesinę kvalifikaciją, e, kurie profesinės kvalifikacijos ne, nepageidauja įsigyti. Taigi yra tų laisvų vietų, kodėlgi tie žmonės negalėtų jų užimti. Ir čia vėlgi, kodėl NVO negalėtų gauti biudžeto lėšų tam, kad e, orientuotų tuos žmonės, informuotų juos apie laisvas darbo vietas, kalbų kursus ir panašiai. Manau, kad reikėtų apžvelgti tą situaciją e, mūsų šalise. Aš nekalbu apie politinę situaciją, aš kalbu apie tą nacionalinę ar vietos ligmens organizaciją, organizacinę struktūrą. Ar, pavyzdžiui, nacionaliniu lygiu yra gaunam, gaunamos lėšos iš ES, o galbūt iš nacionalinio lygmens lėšos yra nuleidžiamos į vietos lygmenį, todėl reikėtų kreiptis į vietos lygmenį. Taigi tikrai skirtumų yra daug. Aš nežinau, ar jūs turite patirties su skirtingais um, valstybių, su darbu su skirtingomis valstybių sąrangomis. Jūs paminėjote Europos prieglopščio ir migracijos fondą. Taip, tai yra vienas iš e, svarbių dalykų, tačiau bent jau kiek aš žinau, yra ir kitų europinių fondų, kurių lėšomis gali valstybės narės pasinaudoti integruodamos e, migrantus, pavyzdžiui, socialinis, regioninis e, fondai ir kiti. Aš norėčiau tiesiog paklausti, ar jūs turite patirties, kokiais fondais, pavyzdžiui, yra naudojamas, kokiu fondu lėšomis, ar NVO dalyvauja šiuose procesuose, ar sudėtinga, pavyzdžiui, dirbti su nacionalinėmis institucijomis, o gal kaip tik nacionalinės institucijos e, patinka, kai su jomis dirba NVO, o gal atvirkščiai to nepagidauja. Ačiū, Birgit. Taigi, aš irgi šiek tiek apie integraciją norėčiau paklausti, Aš anksčiau esu dirbęs užimtumo komitete su NVO. Man, mane labai neramina vienas dalykas. Politinė situacija labai sudėtinga. Mes e, turime daugybę fondų, e SF, e RDF, taigi turime tų didžiulių fondų ir lėšų juose yra. Ir komisija taip pat skatina tų fondų lėšas naudoti integracijai, bet lygiai taip pat dar yra ir kitų specialiųjų fondų. Aš šiek tiek nerimauju dėl to, kad dėl sudėtingos politinės situacijos Europos Sąjungoje Europos Sąjunga turėtų pasirodyti kaip e, tas, e, ta institucija, kuri padeda integracijai. NVO pilietinės visuomenės atstovai gana paprastai gali gauti tų lėšų. Tačiau šiandien gyvename 2018 metais, ne kokiais 87 metais, turėtų būti paprasta būti sužinoti, kas kaip kur veikia, pavyzdžiui, kur veikia kurios NVO. Dabar norėčiau paklausti Ar yra tokių vietų Europoje, miestų, pavyzdžiui, kur pilietinės visuomenės e, organizacijos turi problemų gaunant lėšų iš e, specialiųjų fondų? Ar aš žinau, kad visada buvo problemų, aš žinau, kad visada sudėtinga gauti lėšų, e, esu pats dirbęs NVO, tačiau norėčiau paklausti, ar pakankamai paprasta vis dėlto gauti tų lėšų, ar pernelik sudėtinga, ar mūsų komitetas neturėtų kažko šioje srityje daryti. Tai nėra vien tik tai teorinis klausimas, tai yra esminis momentas ne tik tai pabėgėliams, bet ir tiems žmonėms, kurie kuriasi mūsų valstybėse narėse. problemų kyla net ir antros kartos migrantams. Taigi tikrai labai neraminantis, neraminantis reiškiniai egzistuoja, rasizmas ir kiti. Norėčiau tiesiog paklausti, kas vyksta realiai, kai e, yra gaunami pinigai. Galbūt trumpai galėtumėte taip pakomentuoti, o galbūt komisijos atstovė Marilor galėtų kažką pasakyti. Uh, Taigi, kokios e, naujausios tendencijos valstybėse narėse norėčiau užgirsti? Ar kas nors dar nori pasisakyti šiuo klausimu? Kuri dabar iš jūsų galėtų atsakyti? Turime du dalykus. Pirmiausia, reaguosiu į kažkieno komentarą dėl darbo jėgos ir prieigo, prieigos prie jos ir išnaudojimo ir finansavimo klausimų Pirmiausia, greitesnė prieiga, palengvinta prieiga viena vertus ir e, eksploatacija ir darbo rinkos trūkumai. Mes turime būti sąžiningi, pragmatiški ir e, didžiausias pasipiktinimas yra tai, kad e, nevyksta viskas taip, kaip noris, nors visus turime argumentus ir faktus. <laughs> nežiūrinti nieką, politiniai sprendimai nepriimami. Pateiksiu vieną pavyzdį. Esu Estė ir seku e, Estijos spaudą, migrantų į Estiją pas mus atvyksta mažai, matau, kad čia nėra estų parlamentarų šiandien, bet yra didžiulė darbo jėgos paklausa, trūksta darbo jėgos, menkiau e, kvalifikuotų darbuotojų. E, Yra, egzistuoja kvotos e, labai aukšto išsilavinimo specialistams. Yra paklausa e, informacijos technologijų specialistų, bet paprastai iki kovo mėnesio tos vietos užpildomos. Tačiau e, verslo spaudoje Nalatos pasirodo straipsnio apie tai, kad reikia tokių darbuotojų, kitokių darbuotojų. Verslo temomis rašančiuose dienraščiuose daug apie tai rašoma. Pavyzdžiui, buvo e, tokių kioskų tinklas ir pristigome darbuotojų, kurie dirbtų tokiose vietose. Todėl 16 parduotuvį teko sutrumpinti darbo laiką, nes pristigome darbuotojų. Estijos darbo įstatymai yra labai palankus darbuotojams E, jeigu žmonės dirba ilgiau, jie turi teisę į dvigubai didesnį atlyginimą, taip pat jie turi teisę į atostogas. Jeigu patys verslininkai sako, kad tokio sprendimo jie nori, kad jie nori, jog migruotų darbuotojai, koks buvo pasirinktas politinis sprendimas? akcentuoti darbo teisės. Ir todėl vietoj to, kad tas klausimas būtų spręsčiamas iš vidaus per migracijos politikos priemonės, politikų sprendimas buvo kreiptis į socialinių reikalų ministeriją ir paprašyti, kad būtų keičiamas darbo įstatymas, kad atsirastų daugiau galimybių, pavyzdžiui, kad nebereikėtų dvigubai mokėti už e, viršvalandžius, kad darbuotojas ir darbdavys galėtų susitarti dėl to, koks maksimalus darbo laikos E, numatomas, iš tikrųjų buvo pablogintas, pabloginta darbo teisė visiems ir visi dėl to praranda. Bet nė vienas politikas negarsiai nepasakys. Įsilauskime daugiau, įsileiskime daugiau darbuotojų iš užsienio, nes to prašo vis, vis, visas verslas. Kad, kad mes išsakėme visus dar argumentus, ką dar galime, ką dar galime padaryti. Nes situacija tikrai e, apie tai kalbėjo. Man, žinau, kad jie pateiks daugiau informacijos, žinau, kad jie atliko įvairiausių, parengė įvairiausių apžvalgų, e, kurios įrodo, kad migrantai pilietiniai visuomenė atneša naudos. Kaip visa tai funkcionuoja? Idealiu atveju šalių vyriausybės turėtų mm, nuspręsti, kiek pinigų jie skirs konkrečioms politikos rytims su pilietinė visuomenė, vietos vyriausybės indėliu. Tai yra kolektyvinis sprendimų prieimimo procesas, kuris vyksta kai kuriuose šalise, bet tikrai tik ne visose šalise. Ir po to e, sudaroma šalies e, masto programa, kaip tos lėšos bus panaudojamos bendrai. Kai kuriuose šalise mm, priimami visiškai nelogiški sprendimai. Pavyzdžiui, pilietinis visuomenės atstovai sako, mes nebesinaudojame lėšomis iš to šaltinio, nes tai pernelik sudėtinga, sukelia pernelik daug e, streso. Ir e, tai iš tikrųjų taip neturėtų būti. Taigi, kai kur procedūra labai biurokratiška. Kita vertus, Kartais egzistuoja tokie griežti apribojimai, kad nevyriausybinėms organizacijoms sunku e, pasinaudoti tomis lėšomis. Pavyzdžiui, kai kurios NVO teikia konsultacijas migrantams ir sunku atrib, apriboti tą teisinį statusą organizacijos, nes tokiais atvejais konsultacijos prieinamos tik teisėtais kanalais atvykstantiems migrantams. Sunku griežtai atriboti tuos e, atvejus. Taip pat jau anksčiau sakiau, kad daug pinigų tiesiog nėra įsisavinama. Todėl galbūt komisija galėtų čia suvaidinti savo vaidmenį ir pareikšti, kad e, komisija konstatuoja, kad lėšos nepanaudotos iš to fondo ir nerealu tikėtis, kad jos bus panaudotos. Ir dabar turime daugiau gal, galių nuspręsti, kaip tos lėšos bus panaudotos kitokiais būdais, kokie yra kiti variantai. Lora Korado iš, didži, iš Home direktorato migracijos klausimų e, specialistė. Ačiū, labas rytas. Dėl finansavimo mes daug kartų esame tai svarstę. dabartinėme prieglopščio migracijos integracijos fonde, kuris, kurio lėšos dabar skiriamos būtent migrantams, vals, lėšos skirtos valstybėms narėms, tai yra bendro valdymo sritis ir valstybės turi panduoti tas lėšas kaip ir socialinių fondų atveju ir kitų fondų atveju, bet jau šiandien e, galioja principas, kad valstybės privalo dirbti draugę su NVO, su vietos valdžia Mes žinome, kad dabar e, praktiškai viskas vyksta geriau. Na, žinoma, ne visose dėje. Būtų todėl pasiūlėme sustiprinti šiuos elementus kitoje daugiametėje finansavimo programoje, draugės su kitomis įstatymų leidimo institucijomis. Ir galime paremti vietos ir regionų valdžią, ne tiesiogiai finansuojant, bet galime uh, E, skirti didesnį finansų kiekį tose projektuose, kurie skiriami vietos ir regionų valdžios e, lygmeniui. Taip pat e, programų kūrimo laikotarpiu galima atkreipti dėmesį į tai, apie ką kalbėjo, ką tik kalbėjusi atstovė. Todėl, e, rengiant kitą daugiametę finansavimo programą, prieglapšio ir migracijos fondas e, apima kai kurių naujovių, bandoma spręsti klausimus draugę su kitomis su, su, Europos institucijomis ir e, tikimės, kad pažangos tikrai bus, tie klausimai dabar svarstomi. Gana nedidelė fondo dalis yra priskirtina tiesioginiam valdymui. E, tuo užsima komisija ir mes nuolatos skelbėme konkursus skirtus nevyriausybinėms organizacijoms ir vietos regionų valdžiai. Neseniai paskelbėme vieną mm, konkursą paraiškoms teikti. Pavyzdžiui, tai, tai konkursas skirtas finansuoti e, tarp tarp valstybinius e, ryšių ir tinklų projektus tarp vietos valdžios atstovų. Tai skirta vietos regionų valdžiai, bet nevyriausybinėms organizacijoms. Mes suprantame, kad reikia dirbti įvairiais lygmenimis, su nacionalinėmis vyriausybėmis, žinoma, visų pirma, bei taip pat su vietos ir regionų valdžia, bei nevyriausybinėms organizacijoms. Kalbėdama apie tai, noriu pasakyti, kad valstybės turi dirbti drauge, gali keisis patirtimi per Europos integracijos tinklą, apie kurį tikriausiai žinote. Vykdome vis daugiau e, savitarpio mokymosi projektų. E, su vietos ir regionų valdžia vis aktyviau dirbame gyvendami miestų darbo atvarkę, pavyzdžiui, gyvendami darbo atvarkę dėl migrantų ir pabėgėlių įtraukties, rengiame įvairius, įvairius veiksmus skirtus vietos uh, Um, regionų veikėjams. Šiais metais tas projektas jau baigtas, bet jis vėl bus uh, įgyvendinamas kitais metais, taip pat skiriame nemažai projektų plėtiniai visuomeniai. Mes dirbame įvairiais lygmenimis integracijos rytie, kad paremtume vietos valdžią. Kaip buvo minėta, e, šalis, šalių vyriausybės turi dirbti ir gyvendinti tuos integracijos projektus, bet mes irgi daug dirbame, remiame nevyriausybinės organizacijas ir nevyriausybinius veikėjus, kaip galbūt matėte, esame inicijavę įvairių veiksmų ir iniciatyvų su darbdaviais, darbdavių iniciatyva integracijos labui, mes raginame juos keistis pažangiausiąją praktiką, kad vyktų darbo rinkos integracija, taip pat dirbame su, darb... su socialiniais partneriais E, siekdami pabėgėlių integracijos į darbo rinką. Taigi Europos mastu dirbame, kad suteiktume paramą valstybėms narėms, kad skatintume jas dirbti su visais integracijos proceso veikėjais, dalyviais. Žinome, kad kai kuriuose šalise šie procesai vyksta sklandžiau nei kitose, bet mes dirbame. Ir raginame šalis mokytis E, vienoms iš kitų ir galbūt rasti įkvėpimą kitose šalise, pasitelkti jų pavyzdžius. Tai yra savitarpio paramos atvejai. Ir man atrodo, kad Estija yra viena iš tų šalių, kuri prašė galimybės lankytis Švedijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, kad galėtų pasimokyti, kaip gyvendinti integracijos projektus. Dėl teisėtos migracijos porą žodžių noriu pasakyti, nes šis klausimas taip pat buvo užduotas. Kadri ir kiti teisingai pastebėjo, egzistuoja paradoksas, nes dauguma vyriausybių apsimeta, kad joms nereikia teisėtais kanalais atvykstančių migrantų, nors daugelį šalių yra stygius darbo jėgos Baltijos šalise, Vokietijoje, Austrijoje. Jeigu peržiūrėsime duomenys, pamatysime, kad e, yra darbo jėgos poreikis. Žinoma, nereikia, nereiktų bloginti, prastinti darbo teisės, bet reiktų kitaip spręsti šį klausimą. Reiktų spręsti šią problemą pasitelkus, panaudojant migrantus, kurie atvyksta teisėtais keliais. Kaip žinote, mes esame pateikę pasiūlymą dėl e, aukštos kvalifikacijos darbo jėgos ir dėl to labai sunku pasiekti susitarimo tarp vyriausybių e, taryboje. Nežiūrint į tai, kad visi e, sutinka, kad reikia pritraukti labai išsilavinusių darbuotojų, nes tokie darbuotojai svarbus ekonomikai, konkurencingumai. Mes komisija ir toliau akcentuojame dirbsime savo darbą, kalbėsime apie tai, kaip, kokie svarbus yra tie darbuotojai. Kaip žinote, dabar jau paskutiniai etapai integracijos teisės aktų peržiūros ir vertinimo ir Libe komitetui kitą savaitę pristatysime tą informaciją ir tikimės, kad paskatinsime diskusijas dėl teisėtos ir darbo migracijos ateityje. Svarbu, kad ta diskusija vyktų, kad ji nenutiltų ir ketiname skirti dėmesio ne tik e, teisėtos migracijos klausimams ir prevencijai. Ačiū. Veiksmingumo, našumo ir poveikio klausimai. Kalbant apie migrantų integraciją, jie tikrai yra esminis iššūkis. Daugelio atveju yra puikių projektų vietos mastų nacionalinių lygmenių, bet aš turiu abejonių dėl tų projektų poveikio. Mes daug investuojame energijos, laiko, išmanimo Tačiau svarbiausia, kad dalyvautų migrantų organizacijoms. Tuose projektuose, jeigu norime, kad jie pasiteisintų, kad tų fondų panaudo, panau, poveik, panaudojimo poveikis būtų apčiuopiamas. Ir kalbant apie tai, reikia atkreipti dėmesį vieną sunkumą. E, migrantų organizacijų profesionalėjimas tos, tos organizacijos turi tapti profesionalesnėmis, kad į, galėtume sėkmingiau panaudoti tų fondų lėšas. Dažnai migrantų organizacijos nežino apie tokių fondų, tok, egzistavimą apie tokių projektų galimybės ir vietos valdžia su jais nepalaiko ryšio. Čia nėra komunikavimo ir ne, nepalaikomai tinkami kontaktai neužmesgami. Migrantų integracija darbo rink, į darbo rinką. Iš tikrųjų yra poreikio ir paklausos netitikimas. Šių e, pasiūlos ir paklausos netitikimas. E, yra daugybė darbo vietų, yra pasirenk, darbo jėgos tinkančios užpildytas darbo, darbo vietas ir kaip visą tai suderinti. migrantų verslininkų veikla, kuriant darbo vietas. Aš atstovauju organizaciją, kuri, kuri vienyje 15 tūkstančių migrantų verslininkų. Ir žinau, kad yra daugybė darbo vietų, kurios galėtų būti užpildytos, bet žinau, kad nėra, stinga bendradarbiavimo, ieškant tokių klausimų sprendimo. Nėra pasigendu empatijos, supratimo, kaip, kaip dirba migrantų bendruomenės, stinga supratimo, ko joms trūksta. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Turime suprasti, kad dabar išgyvename pereinamąjį laikotarpį šioje pramoninėje, dabartinė pramoninė revoliucija, dabar yra paskutinis jos etapas, prasidėjo skaitmeninė revoliucija, o skaitmeninė ekonomika yra atveria galimybių įdarbinti dar daugiau migrantų Europoje. Ar mes esame pasirengę išnaudoti šią galimybę ir e, įdarbinti ateities darbo jėgą. Pirmininkas, aš manau, kad. Aš manau, kad mes galėtume dar ilgai kalbėti, bet bijau, kad reikia e, dėja baigti mūsų diskusijas ir baigti mūsų posėdį. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus, už jūsų įnašą, už narius, kurie liko iki galo ir klausėsi šios diskusijos. Tai tikrai svarbi tema, tai vis svarbes, tampa vis svarbesnė tema mūsų komiteto darbe ir tikrai ypač biudžeto ir kitais klausimais labai ačiū, kad buvote iki galo ir klausėtės diskusijų. Dėkoju visiems už jūsų darbą. Kolegos, tuo ir baigėsi mūsų gaitinis posėdis. Ir susitiksime kitą savaitę. This will be short coming back.